Bene, allora. Gerbiami kolegos, sėskime į vietas. Būtų gerai jau pradėti darbą. Abbiamo un'ora a disposizione. Mes turime valandą laiko iki balsavimo. ir galime 14 darbo tvarkės punktą išnagrinėti. Transeuropinė energetikos infrastruktūra ir sprendimo numeris 136420006 panaikinimas. Pranešėjas Antonio Fernando de Campo. Suteikiu žodį pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjam už bendradarbiavimą, taip pat dėkoju komisijai. Už bendradarbiavimą taip pat ir dėkoju ir tarybai. Mes galėjome dalyvauti Kopenhagoje vykusiame praėjusią savaitę neformaliame energetikos ministrų susitikime. Europos lygmenių, kai kalbame apie energetikos politiką, reikia atverti rinką, siekiant įgyvendinti tris pagrindinius tikslus - apsirūpinimo energetiką, saugumą, mažinti energetikos kaštus piliečiams ir pramonės šakoms ir garantuoti e, stabilumą, tvarumą bei atsinaujinančio energetikos šaltinių naudojimą. Mes galvojame, kad galėtume pritarti Europos, Europos komisijos pozicijai, nes siekiama turėti europinę energetikos rinką ir pašalinti uh, E, kylančias kliūtis, sukurti reikalingą infrastruktūrą, panaudojant taip pat ir privačias investicijas, tai e, leistų užtikrinti ir ekonomikos augimą, ir darbo vietų kūrimą. Ir tikimės, kad e, pavyks susitarti su taryba per pirmąjį svarstymą. Kokie yra pakeitimai, kuriuos mes pateikėme? Tai yra pateikimai kurie sustiprintų europinę viziją, kuriant tinklus, leistų įgyvendinti infrastruktūras, skatintų tinklų operatorių geresnį bendradarbiavimą. O parengiant e, viešojo intereso, atrenkant viešojo intereso projektus, e, į šią sritį taip pat įtraukti ir mm, projektų organizuotojai ir skatinamas didesnis regionų bendradarbiavimas. Taip pat reguliuojančios institucijos, energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai turėtų tekti svarbus vaidmuo, užtikrinant tinklo prietlos, ekonomiškai naudingų investicijų koordinavimą ir dėrėjimą. Kalbant apie e, projektų atrinkimą, komisija e, turėtų atrinkti e, bendro intereso projektus. Čia nekalbame apie aiškę kalendorinę datą. Čia kalbame apie reglamento įsigaliojimo datą. Siekiame, mm, siekdami visų savo tikslų, norime užtikrinti ir didesnį skaidrumą priimant sprendimus, atrenkant projektus ir atrenkant projektus reikia siekti, kad būtų išvengta energetikos salų. E, projektus reikia atrinkti remiantis uh, E, įvairiais kriterijais, taip pat ir kaštų bei naudos kriterijumi. Ir yra numatytas mechanizmas, e, specialus mechanizmas skirtas bendro intereso projektams. Kalbant apie leidimų statybai išdavimą, ir vieno langelio principo naudojimą bei maksimalaus trejų metų laikotarpio nustatymą, e, galime pasakyti, kad e, nacionalinės institucijos turi laikytis šių reikalavimų, e, tai yra siekti veiksmingos leidimų išdavimo tvarkos, trejų metų terminų ir vieno langelio principo. Ir čia numatyti ir, e, ir kai kurie elementai, leidžiantis e, užtikrinti e, šių nuostatų laikymasi. Taip pat skatinamas bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir skatinamo inicijuoti E, įvairius e, projektus, iniciatyvas, daryti taip vadinamą pirmąjį žingsnį, first movers. Mes taip pat ėmėmės priemonių skatinančių projektų vykdytojus e, aktyviai veikti, įtraukti regioninių, įtraukti regionus į šį projektą. Taip pat e, siūloma galimybė įtraukti daug operatorių Europos finansuojamtiems projektams įgyvendinti ir skatinti rinkos veikėjų tarpusavio pasitikėjimą, rinkos integraciją, koordinavimą. Ir aišku siekti, kad tame tinkle kuris bus labai sudėtingas, nebūtų trūkdžių arba taip vadinamų blokautų. Mes nieko naujo nesiūlome, tiesiog siūlome, kad būtent kalbant apie viešuosius finansus, Reikia siekti, kad nebūtų rinkos iškraipimų. Ir e, skirti dėmesį taip pat projektams, kurie komerciškai nėra pelningi. Tam reikia, kad valstybės narės parodytų ir gerą valią, ir suinteresuotumą skatindamos bendro intereso projektų vykdymą. Ir reiktų siekti, kad valstybės narės stengtųsi įgyvendinti energetikos e, politikos tikslus suprantame, kad valstybės narės nori išlaikyti savo galės ir kaip ir sumenkinti tų europinių tikslų svarbą. Dėl to reikia, kad Europos parlamentas per dėrybas e, su taryba, e, kurios artėja, vieningai išreikštų savo nuomonę dėl komisijos pasiūlymo dėl bendros Europos energetikos rinkos, siekiant, kad tos rinkos rezultatai jaustusi visoje Europos Sąjungoje, ne tik tose regionuose, kurie pritarė e, šiam tikslui. Dėkoju šešėliniams pranešėjams, kurie e, sėkmingai bendradarbiavo. Tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas tęsis ir toliau. Taip pat dėkoju visiems, kas prisidėjo prie mano darbo. Dėkoju. Ponas Saudargas, šešėlinis pranešėjas. Thank you, Chairman. Uh, first of all, I... Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti pranešėją, parengus tokį plataus užmojo projektą, nes aš pats kaip ir pranešėjas sakė, pristatydamas bendrą požiūrį, mes maname, kad šis komisijos reglamento pasiūlymas pasirodo laiku, jis yra gerai, projektas yra gerai parengtas. Ir aš noriu dar kartą pasidžiaugti tuo, kad pranešėjas e, ėmėsi gana ryštingai kai ką koreguoti ir bendrais bruožais aš palaikau pagrindinės e, e, pozicijas ir sieki sustiprinti bendrijos poziciją tokiam, teikiant ir svarstant tokį svarbų reglamentą. Aš nekartosiu ir nebandysiu varžytis, bandydamas įrodyti, kad man primtinesnis vienas ar kitas reglamento ar pasiūlytų pakeitimo aspektas, pakeitimų yra gana daug. Ir bendrais bruožais aš noriu pasakyti, kad aš palaikysiu bendrą liniją ir svarbiausius aspektus. Norėčiau sutelkti dėmesį keletą aspektų, kurie turėtų būti svarstomi ateityje ir kurie bus svarstomi kuriais mes parlamente ieškosime kompromisu ir aš tikiuosi, kad e, daug laiko bus skirta diskusijoms. svarstančios klausimus su taryba. Taigi visų pirma, reikia pasakyti, kad problemos nėra strateginės ar, ar bendro pobūdžio, pobūdžio šiais klausimais mes sutarėme veikiau, nesutarėme dėl detalių ir e, procedūrų. Pavyzdžiui, kaip atrinkti bendro intereso projektus, koks yra tas atrankos procesas. Pranešėjas nusprendė perrašyti šią procedūrą ir, be, ir bent jau taip jį pristatyti. Aš palaikau kai kuriuos elementus, uh, bet mes pristatysime ir savo nuomonę šiuo klausimu, nes mūsų nuomonės skiriasi dėl, dėl gana svarbių e, detalių. Pavyzdžiui, manau, kad šiame reglamente numatyta e, bendro intereso projektų identifikavimo procedūra. Na, iš tikrųjų, veikiau tai yra kitų bendro intereso projektų atrankos procedūra ir jos eigoje jie niekaip nėra priori... surašomi kažkokį tai prioritetinį hierarchinį sąrašą, kalbu apie tai jau atrinktus projektus, jie neklasifikuojami. Tačiau, o būtent toks požiūris pristatomas pakeitimuose, kalbama apie tai, kas bus atsakingas už šią, šį už šią procedūrą regionuose. Man kelia abejonių toks prožiūris. Man atrodo, kad mes turėtumėme palaikyti komisijos pasiūlymę išdėstytą variantą. Ten kalbama tiesiog apie atrankos procesą. Ir po to pasižiūrėtume, kaip e, įvykdyti, kiek įmanoma skaidriau, atrankos procedūrą. Yra kai kurių kitų aspektų, kuriems aš negaliu pritarti. Nors jie tai atrodo tik tai e, projek, teksto projektiniai niuansai, bet jie yra svarbus. Pavyzdžiui, energetikos ir klimato kaitos e, sričių tikslai, kai kur kalbama apie tai tekste, o kitur konstatuojamosios dalies punkte yra bendro pobūdžio nuoroda, kuriai visi, aišku, pritarė 2020 strategijos tikslai, visa kita. Tačiau, kuomet yra tokios pat formuluotės ir bendro interesio projekto atrankos procese minimos, tai jau galima e, suprasti neteisingai. Tokio požiūrio taikymas šiuo lygmeniu yra neteisingas, nes visa mūsų svarstoma strategija yra skirta energetikos politikos tikslams bei klimato e, politikos tikslų siekimai, taigi aš siūlyčiau atsisakyti šio paminėjimo. Ką dar galima būtų pasakyti? Paskutinis dalykas yra susijęs su regioninių grupių formavimu arba tų regioninių grupių apibrieštimi. Tai yra labai svarbus dalykas. Turėtume būti atsargus, bandydami išplėtoti regioninių grupių sampratą reikėtų pamastyti apie kažkokias užuominas arba siūlymus šiam reglamentui. Galbūt e, šį klausimą reikėtų reglamentuoti kitame dokumente, kalbėti apie platesnį gamintojų, vartotojų dalyvavimą, kad šis procesas taptų skaidresnis, kad jie galėtų išsakyti savo nuomonę, sulenkti konsultacijas, tačiau e, tokia vienašališka nuoroda į, į grupės, tik tai mes, man priminėsis būtų komisijos e, tekste pasiūlytas variantas. Tai tiek būtų pradžiai pastebėjimų. Norėčiau paprašyti, kad visi laikytųsi nustatyto laiko reglamento, kad mes galėtumėm visiems suteikti žodžius. O dabar žodis poniai Valijan. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją poną Dekampus už puikiai parengtą pranešimą ir už tai, kad e, užsitikrins paramą visų suinteresuotojų pusių. Mane ypač domina šis, e, ši nuomonė kontekste ir CEF. Mes, kaip šiandien parodė klausimas, uh, faktiškai jau turime galvoti apie na, gigantišką ES mechanizmą. Kitas dalykas, kad siūlomos priemonės iš tiesų yra revoliucingo požiūrio ir, pavyzdžiui, finansavimo srityje tikrai iškils nemažai iššūkių visiems. Vienas iš dalykų, kurio turėtume vengti, tai kišimosi bereikalingo kišimosi į rinką ir bandymą supriešinti konkurencinėje kovoje viešai ir privatų sektoriai, kaip kad nutiko telekomo atveju, telekomunikacijų atveju. Dar vienas dalykas tai yra pagrindiniai kriterijai, kuriuos remiantis bus vertinami ir atrenkami projektai. Tie kriterijai turi būti tokie aiškus ir apibriežti, kad būtent kad būtent finansavimas bus suteikiamas tiems projektams, kuriuos įmanoma įgyvendinti ir kuri e, nauda yra pakankama, kas, ko iki šiol nebuvo. Dabar leidimų išdavimo e, terminas, kaip numato reglamentas, yra labai e, trumpas, pakankamai ambicingas tikslas, bet tai reikalaus supaprastinti leidimų išdavimo procedūrą ir galbūt reikėtų pagalvoti apie šiokius tokius pakeitimus konstatuojamoje dalyje. Dar keletas pastabų. Bendro intereso projektų atrinkimas regioninių grupų kontekste. Tai yra vienas iš labiausiai diskutuotinų elementų mano galva. Mes, aš, aš sveikinu pranešėją, kuris kvestionuoja tokį atrankos projektą, Ir manau, kad tai teisingai daroma. Mes tokiu būdu žengėme toliau, bet reikia užtikrinti pačios procedūros sklandų veikimą bei skaidrumą. Ir na, aišku, kaip iš tiesų bus atrenkama pagal regionės grupės, nes tokie, toks atrankos principas neužtikrina globalaus um, bendro vaizdo suvokimo, nes regionės grupės nebejonimai uh, remsi savo metų metai sukauptą patirtimi, bet tom tikrose segmentuose ir aišku, jos gali pasitarnauti tam, kad būtų efektyviai naudojamos lėšos. Bet jeigu, pavyzdžiui, uh, privatus projektų rengėjai siūlo, kad ir elektros energijos srityje tiekti elektros tinklus, tai čia jau kitas dalykas. Aš taip pat manau, kad pranešėjas teisingai pastebėjo, kad reikia užtikrinti geresnį skaidrumą, bet regioninių grupių valdymas vis dar išlieka tą juodąją skilę, nes visiškai neaišku, kaip bus priimamas sprendimas, kaip e, bus vykdomas valdymas. Ir manau, kad šios dalykus reikia aiškiau apibriežti. Dar vienas dalykas, tai pačių bendro intereso projekto, e, projektų sąrašų rengimo laikas ir visų kriterijų rengimo laikas. Man atrodo, kad nelabai geras e, požiūris yra pasirinktas, nes pirmiausia bus dubliuojamas darbas, o laiko terminai yra numatyti labai uh, trumpi. Ir jūs žinote, kad vienas iš terminų yra jau um, Liepos mėnesį baigėsi 2013 metais, bet komisija dar net nepradėjo darbo. Kitas dalykas, kad yra bendrijos dešimties metų tinklų plėtros e, planas, į kurį reikia irgi atsižvelgti. Jeigu mes norime suteikti prioritetą tiems projektams, kurie užtikrins energijos šaltinių įvairinimą ir taip pat saugų energijos teikimą, tai aš manau reikėtų aiškiau apibriežti suskistintų uh, gamtinių dujų panaudojimą ir atitinkamai susijusius e, projektus, nes jiem tada tektų didesnis vaidmuo. Ačiū. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už labai kokybišką darbą. Dėkoju už pranešimą, už koordinavimą darbo su šešėliniais pranešėjais. Šiame pranešime mes randame labai daug gerų dalykų. Pirmiausia dėl to, kad kalbame apie protingus tinklus, smart grids. Mm, taip pat kalbame ir apie tai, e, kas yra svarbu siekiant energetinio efektyvumo. Mes pritarėme pranešėjui taip pat ir dėl ACER energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros funkcijų sustiprinimo. Tai duotų didesnę europinę perspektyvą visam šiam darbui. Yra trys dalykai, kuriuos norėtume pabrėžti pirmiausia, pagrindinė problema tai yra elektros tinklai ir čia nereikia pasimesti projektų hierarchijoje, nes du trešdaliai projektų yra skirti elektrai, o viena trečioji dujoms ir ypač labai svarbu tas didelis dėmesys elektrai, tą norėtume pabrėžti elektros tinklams. O dabar kalbant apie anglies su, sugavimą ir saugojimą, manau, kad šiam klausimui kol kas per daug skiriama dėmesio. Kai kalbame apie e, energetikos pagrindinius tris tikslus, tarp jų ir saugumo apsiryv, apsirūpinimo energiją užtikrinimą, tai anglės sugaudimas ir saugojimas tikrai nei į vieną į tų trijų tikslų neįeina. Kol kas tokio pobūdžio projektai yra tik tai e, testavimo etape. Kitas svarbus klausimas tai yra skaidrumas projektų atrinkimo, bendro intereso projektų atrinkimo skaidrumas. Mes norėtume, kad regioninės grupės būtų išplėstos Mes norime, kad tie aktyvūs šių projektų dalyviai jau įsijungtų į šį procesą mm, regionuose. Jei mes norime, o aišku, kad mes norime, kad projektai ir tos infrastruktūros būtų e, tiesiamos sparčiai, tai aišku reikia, kad kuo greičiau visos suinteresuotos šalis įsijungtų į tuos projektus. Ir tai taip pat liestų ir kaštų ir naudos metodologijos aspektus. Atliekant kaštų ir naudos mm, apskaičiavimus reikia orientuotis į ilgalaikius tikslus, nes turime energetikos planą iki 2050 metų. Todėl kaštų ir naudos apskaičiavimus apskaičiavime nereiktų apsiriboti tik 2020 metais. Dar vienas dalykas. Aplinkosaugos ir infrastruktūros aspektai neturėtų būti prieš pastatomi. Aišku, kad mes norime, kad būtų tiesiant šiuos tinklus atsižvelgiama jų poveikia aplinkai, būtų konsultuojamasi su piliečiais, siekiame uh, nuoseklumo. Ir aišku, kad per tris metus viską išspręsti, kažin ar yra įmanoma, kaip čia siūloma, nes trejų metų laikotarpis gali būti per trumpas ir galime apsiriboję griežtai tuo laikotarpiu galime netekti svarbių projektų. Dėkui. Ačiū. tas kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti e, iki manęs kalbėjusių kolegų mintis. Noriu padėkoti pranešimo autoriu ponui Korerai, kurį, manau, reikėtų pasveikinti parengus tokį gerą projektą. Ir aš ir už tai, kad atsižvelgia į šešėlinių pranešėjų nuomonės. Norėčiau pakartoti kai kurias mintis, kurios jau buvo išsakytos, nors dar kartą norėčiau labai uh, konkrečiai priminti, kad kai kuriais aspektais reglamente mes, kai kuriems aspektams teikiame prioritetą. Visų pirma, mes norime, kad renkiant planus būtų nepamiršta europinė vizija. Tai ypač aktualu energetikos infrastruktūros planavime ir tai buvo iki šiol. Uh, Turime atsisakyti nacionalinio požiūrio, dominavimo, e, vertinant infrastruktūrą. Reikia pabandyti pakilti virš nacionalinių interesų ir siekti europinio požiūrio, europinės sistemos kūrimo. Būtent todėl visada pasisakome už Europos institucijų vaidmens Europos komisijos vaidmens sustiprinimą ši, šiame darbe. Regioninės grupės. E, kalbant apie jas, reikėtų patikslinti, išaiškinti vieną dalyką. Kalbu apie tokių regioninių grupių veiklos taisyklės ir ypač metodą, kuris bus pasitelktas sudarant susitarimus tarp tokių grupių. Tai yra ypač svarbu projektų atrankoje. Ir tuo tarpu manau, kad, manau, kad dar nepasiekta pakankamos pažangos svarstant šį klausimą. Toliau. Norėčiau priminti būtinybę, apie būtinybę, kad kalbant apie infrastruktūros projektus, kurie nebūtinai yra tarp valstybinės svarbos, bet vis tiek yra svarbus, kurie užtikrina jungtis prieiga prie rinkų, tokių tokios teritorijos neturėtų kentėti, būti diskriminuojamos, kai atrekame europinio, europinės svarbos projektus. Kitaip sakant, europinės svarbos projektai nebūtinai vis, vis, šimtinai turi būti tarp valstybiniai, tarp nacionaliniai. Yra kai kurių nepasienio teritorijų ir projektai juose taip pat yra europinės svarbos. Taip pat norėčiau uh, atkreipti dėmesį į būtinybę laikytis nuoseklaus požiūrio politikos projektų kūrime ir užtikrinant energijos infrastruktūros sujungimą, tinklų sujungimą. Nenoriu prieštarauti iki manęs kalbėjusiems kolegoms, bet noriu pabrėžti, kad tokie kriterijai yra labai svarbus reikia užtikrinti energetikos politikos, transporto politikos, klimato politikos, pramonės politikos, aplinkosaugos politikos nuoseklumą. Visi šie klausimai yra svarbus, jeigu norime užsitikrinti bendrą visą apimančią viziją Europos mastu. Lygiai taip pat manau, kad svarbu dar kartą pabrėžti, jog mums reikia aukščiausios, geriausios kokybės infrastruktūros. Kitaip sakant, negalime, tiesiog turime nenustodami akcentuoti naš, naš, našiai energiją naudojančios infrastruktūros svarbą. Ir manau, kad trijų metų e, ir limitą e, reikėtų pakeisti dviejų metų reikalavimu. Taip pat ir tai reikėtų kalbėti apie būtinybę piliečiams dalyvauti, užtikrinti jų aktyvų dalyvavimą. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pratesti kolegų mintis, pasveikinti e, pranešėją. Parengtas tikrai subalansuotas pranešimas ir komisijos praneš patiktas dokumentas buvo neblogas, o mūsų pranešėjui pavyko jį patobulinti. Turiu keletą pastebėjimų dėl pasiūlymo turinio. Visų pirma, sutinku su pranešėju dėl to, kad mums visų pirma reikia užtikrinti geresnį jau egzistuojančios infrastruktūros panaudojimą ir tik po to siekti plėtoti naują infrastruktūrą. Manau, kad dar galima daug nuveikti gyvendinant, užtikrinant jau patvirtintų ES teisės aktų įgyvendinimą ir taip geriau panaudojant infrastruktūrą ir išvengiant brangios naujos infrastruktūros kūrimo. Ir kiekvieną kartą, kai kalbame apie investicijas į naują infrastruktūrą, turime visų pirma panalizuoti, kaip naudojame jau egzistuojančią, o krizių laikotarpiu tai yra ypač aktualus dalykas. Aš pritariu pranešėjų dar dėl vieno dalyko - vertinimo kriterijai, kaštų ir naudos analizė. Mums reikia parengti e, visuotinai primtinų kriterijų sąrašą, o tai reikštų, kad mes turėtume atrinkti ir paremti tik pačius svarbiausius prioritetinius projektus. Ir dar vienas pastebėjimas Aišku, visada sudėtingiausi dalykai slepiasi detalėse ir būtent dabar priėmė tokį etapą. Aš išvelgiu problemų ten, kur ir mano kolegos. Tinklų plėtojimas, regioninės grupės. Komisija savo pirminėme pasiūlyme išdėstė kai kurių prieštaringų minčių trečio straipsnio septintas punktas buvo prieštaringai suformuoluotas. Ten komisija teigia, kad regioninės grupės pateikė investicinius pasiūlymus, kurie nusipelno ES paramos ir po to tie projektai turėtų būti įtraukti į dešimties metų tinklų plėtros planus. Jeigu pažvelgsite į trečiąjį priedą, perskaitysite visiškai priešingą tekstą Ten rašoma, kad tik investicijos, tik tie investiciniai projektai gali būti laikomi ES svarbos, kurie jau yra įtraukti dešimties metų tinklų plėtros planus. Taigi būčiau labai dėkingas, jeigu komisija paaiškintų, kodėl įsivėlė šis prieštaravimas tekste. Aš pateikiau pakeitimų, kad tas klausimas būtų išspręstas, tačiau dar reikia padirbėti čia. Man atrodo, kad pirmoji, pirminė teksto versija būtų teisinga, ten teisingas požiūris. Regioninės grupės, manau, turi turėti turi pateikti savo pasiūlymus, bet reikia atlikti kaštų ir naudos analizę tuo atveju. Manau, kad tas pirmasis šitas požiūris yra teisingas. Jeigu e, seksime trečiuoju priedu, paaiškės, kad galime gyventi tik projektus, kurie jau traukti į dešimties metų plėtros planus. Tačiau tai susilpnintų infrastruktūrą ir bet kokios regioninės iniciatyvos būtų užgesintos. Taigi tikiuosi dirbti su pranešė ir komisija ir šį klausimą išspręsti. Ačiū toliau, ponia Vambrant. Ačiū, pana pirmininkė. Tikrai galiu prisijungti prie tų kolegų, kurie a, sveikina pranešėją ir norėčiau papildyti a, tai, ką sakė šešėliniai pranešėjai. Klausimas tikrai nepaprastai svarbus, kaip kad yra svarbi Europos komisijos pastanga struktūrizuoti projektus. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kai kalbame apie energetikos politiką, neturime pamiršti to svarbaus vaidmens, kurį vaidina nacionalinės vyriausybės. Nuomonės yra labai skirtingos. Vieni mano, kad reikia viską palikti rinkos savi reguliavimui, kiti mano, kad reikalinga reguliuoti vartotojams nustatomas energijos kainas. Tačiau bet kuriuo atveju reguliavimas yra iš tiesų uh, E, reikalingas ir pana Žado apie tai kalbėjo. Tačiau mes vadovaujamės ilgalaikės perspektyvos tikslais. Mes žinome, kur link mes judame. Ir tai nereiškia, kad atsižvelgiant į tikslus mes galėsime užtikrinti šimtaprocentinę e, nepriklausomybę energetikos srityje. Nes jeigu mes to norime, tai mes turime visapusiškai atnaujinti ir modernizuoti energetikos tikslus. O dabar, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsime, kas vyksta tinklų modernizavimo atveju, tai sumos labai ženkliai skiriasi. 300 milijardų yra skiriama elektros energijos tinklams, bet kur kas daugiau dujų sektoriui. Ir dujų sektoriuje lobizmas yra ypač jaučiamas. Kitas dalykas. Nemažai dabar dabartiniu metu vykdomų projektų galėtų duoti naudą tik tai po ilgo laiko tarpio, tai yra 30-aisiais ar net 50-aisiais metais. Taip pat svarbu įvertinti pagrindinius energetikos ryties infrastruktūros projektus, kuriuos turėtume remti. Bet neturime pamiršti, kad energijos šaltiniai ateityje dažniausiai bus naudojami vadovaujantis vietos projektais. Todėl turi egzistuoti bendrasis tinklas, jeigu mes norime išnaudoti vietinius energijos šaltinius. Taip, Pranešėjas tikrai atliko gerą darbą ir bendra pasirinkta kryptis teisinga, bet reikėtų kai kurias detalės sutvarkyti. Pone, Lankas, pone Delkastijo. Ačiū, pone pirmininkė. Tikriausiai tikrai ne. Būsiu paskutinis kolega, kuris sveikina pranešėją parengus tinkamai subalansuotą pranešimą. Manau, kad taip, kaip pranešimas yra parengtas, tai jis rodo profesionalumą. Ir norėčiau pasisakydamas paliesti tris aspektus, nes neturime per daug laiko šiai diskusijai, tačiau labai svarbu, mano galva, į tuos tris elementus atkreipti dėmesį. Pirma, tikrai noriu nuoširdžiai pasveikinti pranešėją puikiai padirbėjus ir taip pat e, vertinu tai, kad e, pranešėjas pateikė daug svarbių pakeitimų susijusių su 72 straipsniu, 3 straipsnio antra dalimi, 73 straipsniu ir 13 straipsnio antros dalies B punktų. Dar vienas dalykas, kurį noriu išskirti, tai yra um, atsvaros taškai arba standartai, rodikliai, kurių pagalba yra įvertinamas projekto sąnaudos. Bet reikia atkreipti dėmesį, kiek kainuos pačios jungtis, kokios bus jungs, tinklų sujungimo išlaidos. Kai kuriais atvejais tarp valstybinių lygių yra teikiami du skirtingi pasiūlymai dėl vienos ir tos pačios jungties ir įvertinimas irgi būna skirtingas. Ir daugeliu atveju todėl neįmanoma praktiškai dėl tokio skirtingo vertinimo sukurti jungties. Todėl labai svarbu pagalvoti apie tokių tarpvalstybinių projektų kaštų paskaičiavimo metodiką. Nes Tai leistų išspręsti nemažai praktinių problemų. Antra, regioninių grupių apibrieštis. Visada labai sudėtinga parengti paprastą, bet visą apimančią apibriešti. Kita vertus, nemažiau svarbu, kad šalis, kurios, valstybės narės, kurios įeina į regioninės grupės, turėtų galimybę būti tikros, kad jų teikiami projektai bus tinkamai vertinami. Pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, šiaurės pietų krypties koridoriumi, kuriant infrastruktūrą, galima a, pagrindinį koridorių išskaidyti į dvi atkarpas. Viena tai yra šiaurės centro jungtis, ir tai būtų daugiau šiaurės centro vakarų kryptis, o ne šiaurės vakarų kryptis. Na ir trečia pastaba, tai yra taip vadinami pažangus arba išmanieji tinklai. Aš manau, kad tinklų veiksmingas veikimas yra svarbus dalykas, bet nemažiau svarbus dalykas yra pažangių tinklų sukūrimas. Bet kas yra tie pažangus tinklai? Reikia pagalvoti apie kriterijus, kurių pagrindu apibrėžiami pažangus tinklai. Todėl labai svarbu, kad būtų atskirai reglamentuotas reglamento lygių šis klausimas. Nes kitaip nemanau, kad galėsime tinkamai įvertinti pažangių tinklų funkciją bendrojo rinkoje. Kitas kalbėtojas. Noriu labai padėkoti pranešėjai ir ypač padėkoti už pirmąjį pakeitimą, nes nepaprastai svarbu, kad nepamirštume, kad veiksmingas energijos panaudojimas yra glaudžiai susijęs su atitinkama infrastruktūrą. Iki 20 metų komisija numatė ambicingą tikslą 20 procentų padidinti e, naudojamos energijos veiksmingumą, o tai reiškia, kad kas mes būtų sutaupami 6 milijardai eurų, kuriuos galima panaudoti, pavyzdžiui, e, investicijoms į infrastruktūrą. Todėl labai svarbu neinvestuoti daugiau, negu kad reikalinga. Ir todėl esu labai dėkinga, kad pranešėjas pirmajame pakeitime apie tai ir kalba. Dabar dėl investicijų subalansavimo, turiu galvoje tarp elektros energijos ir e, gamtinių dujų sektoriaus. Šiuo atveju tik turėtume vadovautis strateginėmis nuostatomis ir galvoti, ką reiškia mažas išmetamas CO2 kiekis. Jeigu mes galvojame apie mažą CO2 kiekį, tai tada turėtume daugiau dėmesio kreipti elektros energijai ir, pavyzdžiui, plėtoti hidroakumuliacinę e, sistemas. Kita vertus, aišku, aš nieko neturiu prieš CO2 sugavimų ir saugojimų technologijų plėtrą, bet Tiesą pasakius, nesuprantu, kaip e, CO2 sugavimas ir saugojimas siejasi su tais projektais, kurie būtų reglamentuojami šiuo reglamentu, nes e, CSS projektai artimiausių metų tie projektai, kurie būtų komerciniai, tikrai nepasirodys, jie neišvys dienos šviesos dar. Dabar dėl konsultacijos proceso. Labai svarbu, kad technologijų požiūrių tai būtų neutralūs projektai. Viena iš problemų, kodėl vėluoja projektų gyventi vertinimas yra tai, kad paprastai prieštaraujama kažkokiam vienam elementui, na, kad ir ant žeminių tinklų tiesimui. Bet kaip analizuojame projektus, tai matome, kad buvo kažkada pritarta jiems. Dar vienas dalykas - ekonominės naudos analizė. Atliekant ekonominės naudos analizę, reikalinga labai plačiai įvertinti visas sąlygas, nes, pavyzdžiui, tokiu būdu galėtume užsitikrinti didesnę vietos paramą. Ir turime galvoti ne tik tai apie tai, kas, kiek bus investuojama, bet kad tos investicijos labai greitai atkeliautų ir kad bet kuriuo atveju investuojant į infrastruktūrą būtų gaunama ir ekologinė nauda. O atliekant ekonominį vertinimą, į šį elementą reikėtų atkreipti dėmesį. Ir tai būtų tas kelias, kuriuo turime žengti, jeigu norime vadovautis technologijų neutralumo principu, kurio būtina vadovautis tiek konsultacijų metu, tiek įvertinant ekonominę naudą. Kitas kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pono de Campos pranešime atsispindi labai svarbus dalykai – Ir viskas siejasi su integruota ES energetikos rinka. Bet tokia rinka įmanoma tik tuo atveju, jeigu egzistuoja atitinkama infrastruktūra. Tai yra tiesiog aksioma. Ir todėl šiuo pranešimu kaip tik pakylama į europinį lygį ir už tai esu labai dėkingas pranešėjai. Pastaraisiais metais buvo padėta, įdėta nemažai darbo, kad būtų suformuota visa apimanti energetikos politika. Tačiau visgi kai, kurios, kai kuriuose sektoriuose pastangos nedavė rezultatų. Todėl šis siūlomas reglamentas tikriausiai galėtų mums tikėtis, pažang, tikėtis, kad bus pasiekta pažanga, kurios mes visi laukiame. Komisija siūlo esminių pakeitimų, pavyzdžiui, procedūrinių esminių pakeitimų ir supaprastinimo. Turime užtikrinti, kad tarp valstybinių projektų atveju bus tikrai veikiama bendrai ir nebus prieštaraujama bereikalingai. Dar vienas dalykas tai yra kriterijai ir standartai, kurių pagrindų būtų galima įvertinti projekto kaštus, bet atliekant visą tai, visą tą vertinimą skaidriai ir aiškiai. Tada būtų užsitikrintas ir investicijų srautas iš kitų šaltinių. Taip pat sutinku su tuo, kad reikia pagalvoti apie regioninių grupių apibriežti ir atsižvelgti į tas ankstesnės iniciatyvas, kurios jau buvo iškeltos, kaip pavyzdžiui, transeuropinių tinklų atveju. dėlėtų paminėti ir abipusės tiekmės vamzdynų projektus ir reikia įtraukti ir gamtinių dujų terminalų projektus, jeigu jau mes tikrai norime sukurti visapusiškai integruotą rinką. Ir dar, man atrodo, kad visada pravartu prisiminti, jog tie projektai turi tarnauti taip vadinamų energetinių salų panaikinimu. Savaime suprantama, kad, um, pavyzdžiui, elektros energijos akumulacijos vietos turėtų būti valdomos kitų operatorių. Todėl galiu tik padėkoti pranešėjai ir manau, kad mes, kai jau viską sutvarkysime, tikrai galėsime lengviau siekti numatytų tikslų. Kitas kalbėtojas. Ačiū, pane pirmininkė. Aš tikrai pritariu tam, ką sakė ponas Rihera. Ir norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad mes pritarėme uh, pranešėjo mintims. Pranešėjas atliko puikų darbą, kaip teisingai pažymėjo daugelis kolegų, nenoriu per nelik jo girti, kad nepradėtų raudonuoti, sako kalbantysis. Pranešime labai tiksliai apibūdinti trūkumai ir problemos. Ir nurodytos spragos, kurios tampa kliūtimis ne tik tai energijos tiekimo grandinėje, bet kurios trukdo bendros rinkos energetikos srityje sukūrimui. Ir tokios spragos be kita ko kliudo ir investuotojams, nes kai mes turime reguliuojamą infrastruktūrą, turime galvoti kaip palengvinti investicinius srautus, nes išlaidos turės būti dengiamos visų mūsų Europoje. Todėl pranešėjo siūlymas palyginti išlaidas yra labai naudingas dalykas ir tai leis pasinaudoti gera sukaupta patirtimi. Bet kuriuo atveju mes visi siekiame didesnio skaidrumo, tuo pačiu užtikrindami vartotojų ir pramonės interesų gerbimą. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad reikalinga apibriežti elektros energijos tiekimo koridorius. Pagal komisijos pasiūlymą tai būtų gana sudėtinga padaryti. Gal būtų tikslingiau skaidyti tinklą, kad būtų labai aiški regioninio lygio elektros energijos tiekimo infrastruktūra. Kolega Turms. Dėkui. Dėkoju pranešėjui. Šiuo metu aš dirbu su e, Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir čia yra besisėjančių dalykų. E, kai kalbame apie pinigų e, sumas ir prioritetus, aišku, kad pirmiausia, didžiausia svarba tenka elektros tinklams, nes į dujų, į dujų tinklus jau yra pakankamai investuota. Dabar svarbiausia yra užtikrinti tinkamą, tinkamas investicijas į elektros tinklus. Per paskutiniuosius keletą metų kyla tokie klausimai. Ką daryti su tais infrastruktūros projektais, kurie baigiami vykdyti ir pagal kuriuos e, elektra gaminama naudojant anglį. Ukraina, Serbija, Rusija, net Tunisas ir Italija turėjo projektus, pagal kuriuos elektra buvo gaunama naudojant anglį ir kabeliai buvo nutiesti ir tą padaryti skatino Europos Sąjunga. Ir dabar e, šiai sistemai, šiai elektros gamybai nebus taikoma prekybos, taršo, prekybos apivartiniais taršos leidimais sistema. Tai iškreipia Europos rinką. Turime turėti tą galvoje ir tai yra susijęs su papildomais 10 tūkstančių megavatų Europos rinkoje. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau pateikti komisijai. Jei siekiame sujungtos, visokiojopai sujungtos Europą, Europos, tai ar mes galime orientuotis į tą kompensacinį biudžetą, turiu galvoje tinklų operatorius, kuris yra labai nedidelis. Tai yra mes labai sumažinome e, biudžetą, e, o iš elektros tinklų operatorių reikalaujame e, vis daugiau ir daugiau. Šį dalyką taip pat reiktų išsiaiškinti ir manau šiame pranešime irgi turėtume siekti tą padaryti. Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį komisijos atstovam. Dėkui. Labą dieną visiems. Norėčiau prisijungti prie tų, kurie sveikina pranešėją su puikiu pranešimu. Aš mielai išklausiau šių šio komiteto narių pozicijas ir supratau, kad komisijos pasiūlymui pritarėma, suprantama, koks yra jo tikslas, tai yra iš tiesų revoliucinis pasiūlymas, nes pirmą kartą dabar turime aiškę europinę perspektyvą, kai kalbame apie elektros ir dujų infrastruktūras. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir sveikintina. Kalbant apie taikymo sritį, apie at, apimti, čia mes e, turime reikalo su įvairiomis infrastruktūromis, tai yra perdavimo linijos vamzdynai, taip pat dujų saugyklos. E, hidroakumuliacinės saugyklos. E, šioje srityje rinka yra labai konkurencinga ir reikia e, labai atsargiai elgtis, kad neiškraipytume rinkos. Taip pat e, buvo kalbama apie anglės sugavimą ir saugojimą, CO2 su, surinkimą ir saugojimą. Šitos galimybės reiktų nepamiršti ir jeigu vieną dieną mes užsimsime CO2 gabenimu, Tai jau nuo dabar turėtume tą turėti galvoje ir būtent dėl to e, komisijos pasiūlyme tam irgi skiriamas dėmesys, nors vargu ar su šia sistema bus dirbama iki 2020 metų. Labai svarbu pasiekti tinkamo pusiausvirą tarp regioninių grupių ir kitų projektų dalyvių. Ir čia mes manome, kad projektų dalyviai, reguliuojančios institucijos ir valstybės narės galėtų aktyviai įsijungti. Pagal sutartis valstybės narės turi teisę išsakyti veto, uždrausti bet kokias infrastruktūras, kurios eina per jų teritoriją. 63 pakeitimas, matau, bus, manau, bus įdomus ir e, diskutuojamas intensyviai tarp valstybių narių. Jei valstybė narė nepritars kokiam infrastruktūros pasiūlymui ir tą užginčis, manau, toks jūsų pakeitimas yra pakankamai drasus, bet turime siekti e, aiškiai apibriežti, kas yra bendro intereso, viešo intereso projektai siekiant bendrų europinių tikslų, pritarėme siekiui skaidrumo, kai kalbame, siekti skaidrumo, kai kalbame apie europinius projektus, bet galbūt iš energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros irgi neturėtume per daug tikėtis. Ši agentūra gali labai daug nuveikti, jei tiektų svarbus vaidmuo, išskiriant viešo intereso, bendro intereso projektus bet nesuteikite šiai agentūrai per daug galių, nes iškils ir išteklių, žmogiškų išteklių problema, finansinių išteklių problema ir neaišku, ar didelis galių suteikimas šiai agentūrai bus primtinas valstybėm narėm. Taip pat turime siekti E, kad visi mūsų projektai, visos iniciatyvos remtųsi saugia ir patikima analizė ir kad galėtų tinkamai veikti e, regionės institucijos. Toliau 56 pakeitimas dėl leidimų, išdavimo e, ir nežinau, ar iš tiesų jis yra naudingas, nes komisijai tieks labai didelis darbo krūvis ir kažina, ar jis duos laukiamų rezultatų. Komisija tam nepritartų toliau antras ir 72 pakeitimai. Mes norime, kad sistemos būtų geriau suderintos tarpusavė, geriau harmonizuotos, bet turėtume neprimesti prievartą, pagrindiniams e, operatoriams e, tam tikrų nuostatų. Ir aišku, kad nurodymais, kažin ar daug ko pasieksime, reikia siekti, kad operatoriai ir visi šios rinkos dalyviai e, būtų suinteresuoti atitinkamai veikti. Mūsų e, tenkina didelė dalis pakeitimų, kuriuos e, pasiūlė pranešėjas, laukiame kitų pakeitimų ir tikimės, kad jie visi bus e, ta linkme, kurią mes pageidaujame. Tai yra, jais bus siekiama sukurti bendrą europinę rinką, siekiant užtikrinti konkurencingumą, tvarumą ir apsirūpinimo energiją saugumą. saugumą. Tai yra pagrindiniai trys mūsų tikslai, kurių siekiame šiomis E, infrastruktūromis ir trečiuoju rinkos teisės aktų paketu. Ačiū. Ponas Korera de Campos, žodis Jums apibendrinti diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu paprašyti informacijos, kiek man skirta laiko pasisakymui dabar. Penkios minutės, man pakaks. Ačiū. Dėkoju visiems kolegams šešėlėms pranešėjams, e, komisijos atstovams už neprikaištingas rekomendacijas. Taip pat dėkoju Jums už Jūsų malonius žodžius už tai, kad įvertinote mano parengtą pranešimą, bet iš esmės dėkoju Jums už Jūsų patiktus pasiūlymus. Aš e, pakomentuosiu klausimus atvarką, kurie jie buvo užduoti. Atsakydamas ponui Saudargui, EPP šešėliniam pranešėjui, noriu pasakyti, jog manau, kad per įvykusius susitikimus įvyko tikriausiai klaida, nes mes kalbėjome apie e, organizacijas, klastis, apie branduolius, e, kurie dalyvauja atrankoje, bet jie nėra suklasifikuoti tematiškai. Tai yra vertikaliai e, suklasifikuotos organizacijos. Jau manau, kad buvo būtina išskirti tuos aspektus. Regioninės grupės čia iškyla dilema Pone Saudargai, jūs manote, kad vertėtų grįžti prie komisijos teksto, nes iškyla neiškumas tarp dalyvavimo ir sprendimų prieimimo proceso veiksmingumo. Ir mes kalbame apie tai, kad regionės grupės reikia plėtoti, suteikti jiems galimybę veiksmingai dirbti, tačiau jeigu, jeigu jas plėsime, sprendimų prieimimo procesas taps sudėtingesnis. Todėl mes kol kas galutinės nuomonės šiuo klausimu dar neturime. Pone Valian, jūs manote, kad turime išlikti išmintingi ir vengti tam tikrų veikėjų dominavimo. Taip, mes dėl to visi sutarėme, tačiau negalime pamiršti, kad pagrindinis veikėjas, projekto rengėjas, kad, kad pagrindinis veikėjas yra e, perdavimo tinklų operatoriai. komitete dirbame taip, tarsi jau tam šiam pasiūlymui būtų priimta, pritarta, kad tarsi jis jau būtų priimtas ir atrodo, kad mes visi labai skubame ir būtent dėl tos priežasties mes. Mes siūlome keisti trijų metų terminą ir bandome atsijėti teisės akto tvirt prieimimo datą nuo tų terminų. Aš manau, kad tai visai pateisinama. Jūs kalbėjote apie elektros energijos infrastruktūrą ir taip pat tuo pabandysiu atsakyti kitų kolegų išsakytas mintis. Taip, elektros energijos infrastruktūra yra pati svarbiausia. Mes bandome tenkinti elektros poreikius ir dėje tikriausiai kainos toliau dar kils iki 2030-ųjų, nes tai bus susijęs su investicijomis. Tačiau negalime užmiršti, kad gamtinės dujos taip pat taps neatskiriamu mūsų partneriu, kaip sako komisijos specialistai, tai taps neatsiejama elektros infrastruktūros dalimi, nes e, gamtinės dujas yra labiausiai, plačiausiai prieinamas išteklius ir tai yra tikrai įdom, įdomi, patrauklis rytis ateičiai. E, Mes mažiname CO2 dalį visur, kalbant apie CO2 surišimą ir jo saugojimą. Aš tik norėčiau pasakyti, kad na, ne, komisija pripažįsta, kad yra, dar reikia nemažai nuveikti, dar reikėtų palūkėti, nes yra daug valstybių, kurios naudoja daug anglies, iškastinės anglies, kuriuose iškastinė angli, anglis yra didžiausias energijos e, šaltinis. Ponas Susa e, mano, kad reikia pasiekti konsensusu. Iš tikrųjų, mes dėl to nesiginčijame. Konsensusas yra būtinas ir būtent to, to mes siekime nuo pat pradžių. Pone pirmininkė, aš norėčiau kaip jūsų dėmesį į vandens saugojimo klausimą. Mes pakeitėme komisijos pasiūlymą, nes komisijos pasiūlyme buvo teigiama, kad kad dėl vandens saugojimo, dėl vandens atsargų negalima teikti bendro intereso projektų, pasiūlymų, bet mes manome, kad tai aktualu tik tai elektros gamintojams, tačiau tai susijęs su išorės elementu, tai susijęs su svarbiu aspektu tiklams. Tai yra išorės, išorinis aspektas, kurio negalime atmesti. Ir noriu padėkoti tiems, kurie pasisakė, kalbėjo ir mūsų dar laukia nemažai darbų. Dėkoju komisijai už tai, kad sutiko su kai kuriais mūsų pakeitimais ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime neblogų rezultatų. Tikiuosi, kad tai mums pavyks. Ačiū. Bene. Allora gli emendamenti devono pervenire. E- Ačiū. Pakeitimus reikia pateikti iki 26 dien, dienos 18 valandos vakaro. o svarstysime juos gegužės 30 ir 31 dienomis. Dabar periname prie balsavimo, galėstauju, kad vėluojame, bet aš tikiuosi, kad jau visi yra savo vietose, turi balsavimo korteles. Per vedere se siamo tutti a posto, votate se siete d'accordo con la relazione di Correira. Reikia patikrinti, e, ar balsavimo įranga veikia tinkamai. Taigi balsuojame už pono Korėros pasiūlymą. Prašau. Ačiū pirmininkė, aš tik norėjau pasakyti štai ką. Paprastai balsuojame antrąją dieną posėdžio, komiteto posėdžio 10 valandą ir aš noriu paklausti, ar nuo šiol taip visada bus ir ar tai priimtina mums. Konsuetudinė e, kontinueremo komportarsi. Iš tikrųjų, e, toks yra, taip yra įprasta. Uh, ir aktytie taip ir bus, bet šiandien iš ryto vyko klausimas draugės transporto komitetu, būtent todėl balsavimas nukeltas į popietę. Mes turėjome atsižvelgti į transporto komiteto galimybės dalyvauti, nes jie galėjo ateiti tik tai iš ryto į bendrą klausimą, todėl balsavimas vyksta dabar. Taigi patikrinkime. Atrodo, kad visa, viskas veikia puikiai, galime pradėti balsavimą. Pirmiausia, balsuosime dėl tarp tinklinio ryšio pranešimo, kurios autorė Angelika Niblerk. Kas už pirmą, kas prieš susilaikė? Pritarta. Vienbalsiai. Galutinis balsavimas už prieš susilaikė vienbalsiai pritarta. Toliau balsuojame elektroniniu balsavimu dėl teisėkuros E, pasiūlymo. Dviem EPP nariais balsuoja per daug, aš pati išėmiau savo kortelę. Pritarta. Penkiasdešimt keturi už ponę Nibler. E, tikrai įtikinama dauguma balsavo už jūsų pranešimą. A votare il eh, la rapporto del collega Gjurk. Toliau balsuojame dėl pono Gjurko pranešimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Antras už, prieš, susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Tre, ketvirtas už, prieš, susilaikė pritarta. Penktas už, prieš susilaikė pritarta. Šeštas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas už, prieš susilaikė. Septintas, sako pirmininkė, ar galime balsuoti iš naujo dėl septintojo pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Aštuntas už, prieš susilaikė pritarta. Devintas už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Keturioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Penkioliktas už, prieš, susilaikė pritarta. Šešioliktas už, dėl dviejų dalių. Dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, Atsiprašau, sako pirmininkė, dėl to, kad suklaidinau komitetą. Yra pakeitimas žodžiu, kurį teikia pranešėjas. Ir dėl pakeitimo balsuojame su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 17 už prieš susilaikė pritarta. 19 už, prieš susilaikė pritarta. 20 už, prieš susilaikė pritarta. 21 už, prieš susilaikė pritarta. 22 už, prieš susilaikė pritarta. 23 už, prieš susilaikė pritarta. 24 už, prieš susilaikė pritarta. 25 už. E, Pateiktas jam vienas pakeitimas žodžiu už, prieš susilaikė pritarta. 26 už, prieš susilaikė pritarta. 27 už, prieš susilaikė pritarta. 28 už, prieš susilaikė pritarta. Trečias papunktis su pakeitimu žodžiu už, prieš susilaikė pritarta. 29 už, prieš susilaikė pritarta. 30 už, prieš susilaikė pritarta. 41 už, prieš susilaikė pritarta. 30, 32 už, prieš susilaikė pritarta. 33 už, prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 34. Atsiprašau, 39 už, prieš susilaikė pritarta, 40 už, prieš susilaikė pritarta, 41 už, prieš susilaikė pritarta, 42 už, prieš susilaikė pritarta, 43 už, prieš susilaikė pritarta, 44 už, prieš susilaikė pritarta, 45 už, prieš susilaikė pritarta. 46 už prieš susilaikė pritarta, 47 už prieš susilaikė pritarta, 49 už, 48 už prieš susilaikė pritarta, 49 už prieš susilaikė pritarta, 50 už prieš susilaikė pritarta, 51 už prieš susilaikė pritarta, 52 už prieš susilaikė pritarta, 53 už prieš susilaikė pritarta, 54 už prieš susilaikė pritarta. Dabar galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Vienu EPP e nariu yra per daug. Tuomet balsavimas baigtas. 54 už, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Bene, passiamo alla relazione della collega Maria Badia Couchet. Qui c'è stata una richiesta. Kitas pranešimas, kurį parengė ponia Kušė, kuriuo bandoma supaprastinti programą Ir mes siūlome, kad būtų balsuojama dėl kompromisinių pakeitimų pirmiausia. Aš suprantu, kad tai jums naujas dalykas. Taigi, pirmas kompromisinis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antras kompromisinis už, prieš, susinta. Trečias už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisinis už, prieš, susilaikė patvirtinta. O dabar Dėl trečio pakeitimo balsuojame. Jo antrosios dalies, kuri toliau keičia žodžiu dar. Už prieš susilaikė patvirtinta. Norit pasitikrinti, prašom, balsuojame elektroniniu balsu. Pradedame balsuoti. 32 už, 23 prieš priimta. Penktas pakeitimas už prieš susilaikę. Prieš balsuojame. Kas neaišku, pasitikrinkime dėl penkto pakeitimo, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame. Balsavimas baigtas. Ar tiek už 53 už, bet netrodė taip, kai kėlėte rankas. Kągi, 12 pakeitimas už. Aštuntas pakeitimas, sako pirmininkė. Jo pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji, dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 14, ne, 15 už, prieš, patvirtinta, 16 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 17 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, ne, 17 atmestas, sako pirmininkė, 28 Dėl ko norite pasitikslinti, klausė pirmininkai. Dėl 17 pakeitimo. Kągi, balsuojame elektroniniu būdu, pradedam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 29 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 31 už, prieš, patvirtinta. 32 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 33 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar dėl visos nuomonės balsuojame. Pradedam balsavimą. Balsavimas baigtas. 47 už, 5 prieš 2 susilaikę. Sveikiname pranešėją. Toliau. Poniaus Marija Badėja Kušė. Pranešimas 14 už prieš atmestą, 15 už irgi atmestas, bet galim pasitikslinti. Balsuojama elektroniniu būdu dėl 14 pakeitimo kad pasitikslintume. 30 už, 25 prieš, jūs buvote teisus, sako pirmininkė, patvirtinta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtintas, 16 už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 17 už, prieš, prie, susilaikė patvirtinta, 18 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 21 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ne, galima pasitikslinti, jeigu norite, dėl 21 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 37, 16 prieš, 2 susilaikė, patvirtinta 22 už, prieš susilaikė, patvirtinta 23 pakeitimas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 24. Dvi dalys už pirmą dalį už, prieš susilaikė. Patvirtinta. Antra dalis už, prieš susilaikė. Atmesta. 25. Už, prieš susilaikė. Patvirtinta. 26. Už, prieš, susilaikė patvirtinta, 27 už, prieš, susilaikė atmesta. Pasitikslinam, balsuojame elektroniniu būdu dėl 27 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 30 už, 26 prieš. Patvirtinta. 28 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 29 už prieš susilaikę atmesta. 30 už prieš susilaikę patvirtinta. 31 už prieš susilaikę patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 32 už prieš susilaikė patvirtinta. Penktas už prieš susilaikė patvirtinta. 33 už prieš susilaikė patvirtinta. 34 už prieš susilaikė patvirtinta. 35 už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintas už, prieš susilaikė atmesta. Dešimtas. Balsuojame dalimis už pirmą dalį už, prieš susilaikė patvirtinta. Antra dalis už, prieš susilaikė atmesta. Norit pasitikslinti dėl antrosios dalies? Prašom, sako pirmininkė, balsuojame elektroniniu būdu. Dėl antros dalies balsavimas baigtas, 32 už 23 prieš patvirtinta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 11 už, prieš, Dėl 11 pakeitimo už, prieš, susilaikė patvirtinta. 12 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 13 už, prieš, susilaikė. Regis patvirtinta, sako pirmininkė. Ir dėl viso pranešimo balsuojame. Balsavimas pradedamas. Navimas baigtas, 54 už, vienas prieš, vienas susilaikęs, sveikiname pranešėjai, patvirtinus pranešimą. Ir gal paskutinis dėl elektroninių būdų balsuojame. Balsavimas baigtas. Okay. 53 už, nu, prieš nėra, vienas susilaikęs, sveikiname pranešėją. Ačiū, kolegos. Atsiprašau už padarytas klaidas, bet iš tiesų visada Alde ir žalieji stengiasi paklodę temti save, sako pirmininkė. Toliau. 20 klausimas pagal darbo tvarkę ir palauksime, kol išeis iš salės tie, kurie nori išeiti. Porą minučių pertrauką.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 Bene, mi sembra che sia tornato il silenzio e quindi possiamo continuare i nostri lavori. Do la, tor, siamo al punto. Kągi, kolegos, tęskime darbą. 20 darbo tvarkės punktas dėl MVI. Žodis pranešėjai. Ačiū, pane pirmininkė. Nemanau, kad iš tiesų rengiant šį pranešimą pasiekta nemaža pažanga. Mes šiomis krizės sąlygomis bandėme panalizuoti, kaip galima uh, sudaryti sąlygas mažom SMI MBI, uh, padidinti pelningumą, sukurti daugiau darbo vietų, o tai reiškia skatinti verslumą ir įdarbinti daugiau žmonių. Ir mūsų tyrimas parodė, kad kuo jaunesnė įmonė, tuo geresnės jį turi perspektyvas. Tai tikrai vertinga išvada. Neseniai įtrė komiteto nariai lankėsi Brazilijoje ar susitiko ten su įvairios pramonės šakų atstovais. Mes su jais kalbėjome be kita ko ir apie eksporto skatinimą ir MVI eksporto skatinimą. Buvo pažymėta, kad labai trukdo biurokratinės kliūtis ir trūksta informacijos, pavyzdžiui, apie viešuosius pirkimus, apie infrastruktūrą, naujas galimybes investuoti. Ir aišku, grupinio finansavimo grupinis finansavimas galėtų būti tikslingiau orientuotas. Taigi mes tarėmės dėl pasikeitimų programų. Ir ITRE komitetas iš esmės pasiekė, kad atsirastų Erasmus programoje vietos ir jauniems verslininkams. Klausimas yra jautrus. Mes norėtume, kad daugiau būtų skirima dėmesio, kaip paskatinti uh, E, jaunuomenę pradėti verslą tam, kad galų gale atsirastų verslo tinklai ir per Erasmus programą jie įgytų žinių, kurias galėtų pritaikyti grįžę į namus. Mes galvojame ne tik tai apie pasikeitimą tokiu būdu studentais, bet taip pat ir pasikeitimą jaunais, e, jaunaisiais verslininkais, kad jie geriau pamatytų, kokios egzistuoja galimybės. Aišku, Svarbę šių pasikeitimų dalį sudaro tarpusavio kvalifikacijų pripažinimas ir diplomų pripažinimas. Ir e, kitas dar dalykas tai yra melinosios kortelės aktualumas. Norėčiau priminti šiame kontekste ir dvi šalius susitarimus, kuriuose yra atitinkamos galimybės sudarytos. Dabar, kai pagalvojame apie profesinį mokymą, tai reikia atkreipti dėmesį, kad e, profesinis mokymas dažniausiai yra techninio pabudžio mokymas ir reikalinga jo kontekste galvoti apie tinkamą mokymo kursų ir atskirų mokymo seminarų sertifikavimą. siekiant didesnio aiškumo, nes tokiu būdu galima bus lengviau užtikrinti tarpusavio kvalifikacijų pripažinimą. Tarptautinės įmonės. Akivaizdu, turi daugiau galimybių tiek samdymo požiūrių, tiek eksporto požiūrių ir turiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, kalbantys su Brazilijai, išaiškėjo, kad reikia spręsti tokius dalykus kaip apmokestinimas. Nes jeigu nėra pasirašytos e, dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimas, tai tada apsunkinama ir tartautinė veikla. Ir mokesčių generalinis direktoratas kartu su priekybos generaliniu direktoratu turėtų panalizuoti, kad uh, dėl šių minėtų priežasčių nebūtų diskriminuojami prekybos partneriai. Dar vienas dalykas yra pačios finansinės sistemos. Nebijotinai, kad finansinės sistemos pagėdauja garantijų. Ir pagėdauja, kad suteikiant kreditą, kreditas būtų paremtas tinkamų užstatų, bet MVI dažniausiai neturi tam reikalingo kapitalo, o tai reiškia, kad reikalinga sukurti garantijų sistemą. Reikia pagalvoti, kaip tai padaryti ES lygių ir reikia pagalvoti, kaip galima sutvarkyti garantijų sistemą santykiuose su trečiosiomis šalimis, turiu galvoje tas trečiasias šalis, su kuriomis mes vystome priekybą. Manau, kad šios rytis turėtų būti prioritetinės. Ir galiausiai svarbu nepamiršti, kokią galėtumėm gauti papildomą naudą, naudojantis įvairiausiomis priemonėmis. Dar praėjusiais metais buvo teikta pakankamai pasiūlymų dėl to, kad įprastinė sąranga ir įprastinės priemonės neduoda a, pakankamai naudos. O Tokia nauda yra būtina, jeigu norime paskatinti MVI veikti tarp valstybinių lygių. Būtina nepamiršti, kad strategijoje Europa 2020 yra numatyti tikslai, kurie labai glaudžiai siejasi su pranešime aptariama tema. Ačiū. E, dėkoju kolegai Rubikui, toliau kolega Johnsonas. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Rubikui, už tokį atvirą požiūrį. Mes tarp šešėlinių pranešėjų jau labai vaisingai apsikeitėme nuomonėmis, diskusija buvo labai vaisinga. Manau, visi pritarėme, kad MVI yra labai svarbu mūsų ekonomikoje ir turime paremti smulkų ir vidutinį verslą labiau negu kad tą darėme anksčiau. Šis pranešimas, kaip ir pono Kroicmano pranešimas, aišku, prisidės prie šių diskusijų. Mane tenkina pono e, Rubiko pranešimo formatas, turėčiau keletą komentarų ir mano kolegos taip pat pateiks keletą pakeitimų, kad šio pranešimo vers, vertė dar išauktų ir kad atspindėtų mūsų frakcijos pagrindinius prioritetus. Kai kalbame apie e, paramos paslaugas. Labai svarbu, kad komisija iki 12 metų e, pasiektų, kad veiktų e, daugiakalbis portalas, kuris yra numatytas komisijos komunikate. Kalbant apie švietimą, Erasmus jauniems verslininkams programa būtų labai svarbi, taip pat svarbi ir Erasmus Mundus programa kalbant apie rinkos prieigą, sutarėme, kad labiau reikia remti smulkes ir vidutinės įmonės, kad jos galėtų patekti į trečiųjų šalių rinkas, ypač per Enterprise Europe tinklą. Ir tai turėtų būti pagrindinis tinklas, kurio naudojosi smulkios ir vidutinės įmonės. Kitas labai svarbus dalykas yra finansavimo šaltiniai. Bankai nelabai noriai smulkiam ir vidutiniam verslui skolina pinigus, turime tada sukurti kitus finansavimo modelius, kuriais smulkios ir vidutinios įmonės galėtų pasinaudoti ir sėtusi um, tie finansavimo šaltiniai su kosme ir horizontas 2020 e, programomis. Reikia mažinti biurokratinę naštą. Taip pat e, biurokratinę naštą teikiant paramą smulkiam ir vidutiniam verslui. Mes manome, kad šis pranešimas yra gera pradžia ir, kaip jau minėjau, pateiksime kai kurių pakeitimų, glaudžiai bendradarbiausime su pranešėju ir iš tiesų didžiuojamės tokiu geru pranešimu. Dėkui. Dėkui. Dabar žodis kolegai Butikofer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. norėčiau pritarti prieš tai kalbėjusiam kolegai, padėkodamas ponui Rubigui už atliktą darbą. Taip mes pabandysime irgi pozityviai prisidėti prie šio pranešimo. Daugelį dalykų traktuojame taip pat kaip ir pranešėjas. Europos įmonių tinklas European Enterprise Network yra labai svarbus ne tik uh, už Europos. Ne tik Europoje. Tai yra taip pat ir tarptautinė priemonė, kurios sėkmė priklauso nuo to tinklo efektyvaus veikimo Europos Sąjungoje, bet kol kas ne visose regionuose jis veikia, kai kuriuose e, valstybėse narėse, kai kuriuose regionuose tuo tinklu smulkios ir vidutinės įmonės puikiausiai naudojasi, o kai kuriuose kitose valstybėse narėse yra tik vienas kontaktinis punktas, tik, e, per kurį smulkios ir vidutinės įmonės galėtų patekti į šį tinklą ir dėl to joms sunku gauti informaciją ir paramą, kurią toks tinklas teikia. Reiktų pa palengvinti šią prieigą. Toliau, ponė Rubikė. Pone Rubikai, jūs kalbate apie racionalų biudžeto lėšų panaudojimą, pavyzdžiui, pagal kozme programą. Ryte jau šiandien šiek tiek šį klausimą palėtėme. Turėtume nesitenkinti tik dabar paskirtomis lėšomis pagal kosme biudžeto eilutę, turėtume siekti didesnio finansavimo. Toliau, 14. Toliau jūs minite Europos standartizavimo sistemą, Europos standartų sistemą. Tam taip pat reiktų skirti didesnį dėmesį. Mums reikia siekti didesnio smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimo, kai vyksta diskusijos dėl standartų nustatymo. Pritarčiau pranešėjui, kad labai svarbu turėti tinkamą smulkaus ir vidutinio verslo apibriešti. Neužtenka tik pasiūlyti naujų terminų, reikia aiškiai juos apibriežti. Mikroįmonės turėtų būti atleistos mikroįmonės neturėtų būti atleistos nuo siūlomų teisės aktų, nes tik taip galėtume ją sėkmingiau įtraukti į visą šį procesą. Ir galiausia 27 dalyje kalbate apie konkurencingumą. Manau, kad vertėtų aiškiau e, panagrinėti, išsameu panagrinėti inovacijų ir tvarumo ryšį. 31 dalis. Čia man kyla šiek tiek problemų. Nesu tikras, ar turėtume kreiptis į komisiją, kad jinai parengtų e, um, gairias konkurencingam smulkaus ir vidutinio verslo apmokestinimui. Kodėl taip sakau? Nemanau, kad tokios gairias, toks e, planas šioje srityje įmanomas ir kaip tada tai sėtųsi su apskritai bendra apmokestinimo politika. Valstybės narės koncentruojasi į išteklių efektyvumo panaudojimą ir kažin ar jas sudomins komisijos apmokestinimo pasiūlymai. Ir čia neturėtume užmiršti to, ką yra sakęs komisaras Potočnikas, kad reikia siekti nuseklumo. tarp tiesioginių mokesčių ir netiesioginių mokesčių, kuriais e, apmokestinami ištekliai, kurių trūksta. Dėkui. Grazie, la parola, parola la collega Toja. Ačiū, toliau žodis poniai Tojai. Ačiū. Turiu keletą pastebėjimų, nes manau, kad ponas Rubikas ponė Hercogui. Ir ponė Hercogui kiti priklauso smulkaus verslo grupiai ir mes turėjome galimybę joje aptarti visus šios klausimus. Manau, kad nuostatas skirtas smulkiam verslui turėtume įtraukti ir nagrinėti, kaip kosme programa būtų naudinga suinteresuotų grubio atstovams. Tinku su kolegų vertimis, kad pono Rubik pranešimas yra gerai parengtas. Mes, kalbant apie smulkų verslą, reikia kalbėti apie konkurencingumo didinimą, prieigą prie rinkų, tačiau negalime kalbėti vieną apie tai, turime viską svarstyti platesnėme kontekste. Manau, kad na, iš esmės sudarinėjame nu, pagidavimų sąrašą, bet turime uh, pasitelkti ir kitus pasiūlymus ir, ir, ir atskirti tuos konkrečius praktiškus pasiūlymus, kurių dėka užtikrintume geresnį prieigą smulkiam verslui prie rinkos. Reikėtų viską vertinti realistiškai ir norėčiau suteikti keletą svarbiausių dalykų dėmesį. Visų pirma, konkurencingumo didinimas visur. Turime leisti smulkiam verslui plėstis, bet tuo pat metu išlaikyti savo pobūdį smulkus verslas dažnai susijęs su tam tikra teritorija, yra nedidelis ir glaudžiai dirba su kitomis įmonėmis, kurios jiems leidžia plėsti veiklą. Inovacijos vaidina svarbu vaidmenį, inovatoriški vadybiniai metodai yra svarbus. Reikia priemonius pritaikytų smulkaus verslo sektoriui. Uh, Reikia mažinti administracinės išlaidas, biurokratiją. Toliau, energetika. Galbūt ne visur, bet bent jau mano valstybėje ir nemažai ne, daugelė kitų šalių energetika yra tas sektorius, kur smulkus verslas randa daug nišų. Taip yra Italijoje, bet ir aš manau, kad kitur. Todėl turime kalbėti apie kreditų įgyjimo galimybės Nemažai kolegų sakė, jog reikėtų e, akcentuoti ponui Tajanį ir raginti jį e, nepamiršti šio aspekto. Finansinės priemonės labai svarbios, e, kalbant apie paskolą smulkiam verslui. Ponas Butikofe kalbėjo apie informacijos tinklą platformą, tačiau manau, kad tas, ta sistema neegzistuoja dar nuosekliai. Reikia kažkokio tai biuro. O dabar tiesiog atvyksta vienas ar kitas atstovas į Bruselį ir paskui perroda informaciją kitiems praeitie nebuvo informacijos tinklų, dirbo biurai ir tuomet kreipėmės į komisiją prašydami, kad ši parengtų ataskaitą, e, išnagrinėtų padėtį, nes kai kuriuose valstybėse yra e, verslo ir komercijos rūmai. Tačiau, kaip jau sakiau, nebuvo vienodo, vienodai patvirtinto požiūrio į tai. Taigi komisija gal galėtų pasiūlyti kokį nors požiūrį, nebūnt primesti kažką, bet pabandyti standartizuoti padėtį ir sudaryti visas gal, lygias galimybės visiems užtikrinant prieigą prie informacijos. Kartais ne visiems vienodai lengva gauti informaciją, nors ta informacija būtų naudinga visiems. Ir aš esu pasirengęs toliau teikti pakeitimus, pasiūlymus šiam pranešimui, siekiant jį toliau tobulinti. Ačiū toliau, ponė Ford. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjui už puikią pradžią. Mes žinome, koks svarbus smulkus verslas yra mūsų ekonomikai ir tikrai siekiame kiek įmanoma, sudaryti kiek įmanoma geresnės sąlygas smulkaus verslo veiklai. Ypač kalbant Europos parlamente apie verslumą, Ir turime kalbėti apie mokesčių naštos mažinimą smulkiam verslui, nors e, mokesčiai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Norėčiau pakalbėti apie geresnę prieigą prie informacijos smulkiam verslui, biurokratinės naštos mažinimą. Turime suvokti, kad smulkus verslas savo pobūdžiu labai skiriasi. Ne visos, pavyzdžiui, įmonės užsima eksportu. Turime remti ne tik jas, bet ir tas, kurios neeksportuoja. Ir E, vienas informacijos portalas bus naudingas vieniems, bet nepadės kitiems. Taigi turime nepamiršti šio įvairovės aspekto. Visiškai pritariu minčiai, kad e, komisija nevienodai taiko smulkaus verslo testą. Mums reikia, kad to, to, to testo. Uh, galimybė būtų numatyta integruota visose valstybėse narėse. Taip pat reikia skirsti smulkų verslą kaip po tokį ir mikro įmonės, kuriuose dirba mažiau nei dešimt žmonių ar, ar dar mažiau darbuotojų. Aš asmeniškai manau, kad mes turėtumėme nekalbėti apie mikro įmonės Europos teisės aktuose, nebent. E, kas nors argumentuotai įrodytų, kad tai būtina daryti. Jeigu kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės, kurios rengėsi tapti didesnėmis, tai vienas dalykas, tačiau kalbant apie tikrai mažas įmonės, tu, turime visų pirma išsiaiškinti įrodyti, kad joms būtų naudingi uh, aktualūs tų teisės, ak, tai teisės aktai. Prieiga prie finansų yra svarbiausias dalykas, ypač dabartinėje ekonominėje padėtyje ir atsižvelgiant į tai, kas vyksta bankuose dabar. Manau, kad kai, kai kurios Europos programos ir viešojo sektoriaus fondai gali pasiūlyti finansavimo, bet ne visą. Turime ieškoti kūrybingų sprendimų. E, tar, partnerių finansavimas, mikrokreditai. Komisija taip pat nagrinėja šešėlinės bankininkystės e, galimybės šešėlinis, šešėlinė bankystė ne visa, nebūtinai yra blogas dalykas ir mūsų komitetas turėtų palaikyti tuos kūrybingus sprendimus, kurių dėka galime pritraukti finansus. Man uh, patinka pasiūlymas apdovanoti tą komisijos narį, kuris sparčiausiai e, įdėks našius sprendimus, bet veik, manau, kad reikia skelbti ir tų pavardės, kurie labai prastai dirba. Manau, kad reikia e, ypač garsiai skelbti tų pavardės, kurie didina naštą, sukuria papildomų e, kaštų mūsų verslui. Kągi, ačiū. Pasisakė visi šešėliniai pranešėjai kolegos. Yra pora minučių. Galite jas išnaudoti pasisakymui. Ulfropas. Pane Ulfropa. E, šiame pranešime siūloma siūloma e, netaikyti šių teisės aktų nuostatų mikro įmonėms. Ir jei um, to nebus, tai manau, kad tada tokių įmonių interesai kaip tik dar labiau nukentės. Mes turėtume uh, E, nesiekti tokio teisės aktų supaprastinimo, kuris apsunkintų tokiuose įmonėse dirbančių darbuotojų sąlygas ir negarantuotų jų interesų. Ponas Balė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes šiuo atveju kalbamegi apie konkurencingumą ir MVI komercinės galimybės. Bet egzistuoja ir tam tikros praktinės problemos. Aišku, MVI sudaro mūsų ekonomikos stuburą ir būtent mažos vidutinės įmonės sukuria labai daug darbo vietų, tai yra tampa pagrindiniu įdarbimo šaltiniu. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad MVI turėtų tapti neatsiejama pramonės politikos pagal strategiją Europą 2020 dalimi ir kad jos turi būti integruotos ne tik tai nacionalinės rinkas, bet ir bendrą europinę rinką tam, kad turėtų galimybių daugiau. Bet to ta Įtraukti jas į tą rinką reikalinga sumažinti biurokratinę naštą, sutvarkyti taisyklės. Taigi turime nutiesti joms tam tikrą kelią. Komisija yra pasiūliusi labai daug rimtų ir gana sudėtingų priemonių. Ir kaip tik būtent tas sudėtingumas gali. Uh, padaryti daugiau žalos negu naudos. Taip reikalinga remti MVI prieigą prie rinkų, ypač kai kuriuose šalise, tačiau reikia pagalvoti, ką padaryti, kad geriau suderintume visas tas iniciatyvas, kurių šioje srityje imamasi europinių lygių ir manau komisija turėtų patikslinti šį dalyką. Pane Hercog. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai esu patenkinta, kad socialistai taip darniai galvoja apie mažasias ir vidutinės įmonės. Mes tikrai daug dirbome analizuodami šį klausimą ir šio klausimo aš domiuosi jau tiek, kiek dirbu Europos parlamente. Pats svarbiausias dalykas, man atrodo, štai koks. Turime labai atsargiai rinkti priemonės, kad MVI problemos tiesiog neperauktų iš nacionalinio į europinį lygį. Todėl reikalinga, kad e, kiekviena valstybė narė pagalvotų apie tinkamesnės sąlygas MVI funkcionavimui, nes tai pirmiausia yra e, nacionalinių vyriausybių uždavinys. Taip egzistuoja ir tam tikras europinis aspektas, bet tai daugiau su sinergija susijęs aspektas. Uh, O požiūris, kad dabar vat, europinių lygių imsime ir viską sutvarkysime, skirdami daugiau lyšų, yra neteisingas požiūris. Taip, MVI sukuria pakankamai didelį e, BVP procentą, bet pažiūrėkime, ką reiškia tie procentai. Aš manau, kad skiriamos lėšos galėtų e, padėti maždaug 165 tūkstančiams MI. Tai yra kur kas didesniam skaičiui negu kad anksčiau. Bet reikia pagalvoti, ar permetimas problemos nuo vienų pečių ant kitų yra teisingas požiūris. Aš manau vis tik tai, kad pirmiausia, valstybės narės yra atsakingos už um, politikos MVI atžvilgių formavimą. Ir tą reikia pažymėti. Ypač tai aktualu, kai kalbame apie projektų bendrą finansavimą. Taip reikalinga remti, pavyzdžiui, Europos įmonių tinklą. Ir valstybės narės taip pat turi lėšomis prisidėti prie to tinklo plėtotės. Visiškai sutinku su tais, kurie sakė, kad MVI turėtų būti vertinamos europinių požiūrių ir tas vertinimas turi būti atliktas tam, kad įsiaiškintumėm, kokia yra dabartinė MVI padėtis ir su kuo jos susiduria. Norėčiau dar pasakyti keletą žodžių apie tai, ko nėra ataskaitoje, nes pritariu tam, kas ataskaitoje yra tikrai, bet yra tam tikri sektoriai, kuriuose kur kas daugiau MVI veikia, pavyzdžiui, statybų sektorius, bet niekada tas tarp, e, sektorių statybų netaps internalizuotų sektoriumi. Ir reikia pagalvoti, kaip būtų galima pakelti MBI galimybės, padidinti MBI galimybės statybų sektorėje veikti tarp valstybinių mestų. Ir manau, kad tą turime daryti visi, kiekvienas turime pagalvoti apie įmanomą indėlį. Ačiū. Panas Keli. Ačiū. Labai malonu girdėti, kad tiek daug kolegų pagėdavo dalyvauti šioje diskusijoje ir norėčiau tiesiog e, pagirti Polą už puikiai atliktą darbą, kuris aiškiai parodo, jog Europoje MVI įgyja vis didesnį svorį, tai galų gale pažymėjo ir Europos komisijos pirmininkas ir daugelis valstybių narių tai pripažįsta. Aš manau, kad MVI kaip įmonių kategoriją sudaro 90-90 e, procentų visų įmonių, bet tai tikriausiai gal galima kalbėti ne tiek apie atskirą kategoriją, kiek apie tai, kad MVI veikia visose ūkio šakose. Kitas dalykas, kad mikro įmonės, kuriuose dirba nuo 10 iki 12 darbuotojų, turi būti visiškai e, kitaip vertinamos ir reglamentuojamos. Dabar dėl finansinės paranos, paramos. Šioje srityje turime užtikrinti, kad Europos centrinis bankas ar kiti bankai teikdami e, finansavimą, e, jį tikrai teiktų e, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir kad tai pagerintų jų finansinius pajėgumus. Dar turime nepamiršti, kad moteris verslininkės vaidina labai svarbu vaidmenį šiame MVI tinkle ir mes turime skatinti moteris imtis noriau verslo, nes tokiu būdu bus sukurta dar daugiau tvarių darbo vietų. Ir galiausiai, kaip ir pranešėja, kadangi reiškia gringio pranešimą duomenų apsaugos tema, tai ir šiuo atveju nerima kelia tai, kad nepasinaudotų stambios įmonės kai kuriais um, privalumais, kuriuos mes norime um, numatyti MVI. Ir uh, šį aspektą būtina atkreipti dėmesį ir toliau tobulinant reglamento projektą. Ačiū. Ačiū. Toliau kolega Prodas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Rubigui už labai įdomų pranešimą. Jei leisite, norėčiau pagarsinti porą pastabų. Pirma, apgalėstaudamas turiu pasakyti, kad septintoje pagrindų programoje buvo vienas labai įdomus pasiūlymas, tai yra technologinių platformų sukūrimas Europoje. Ir tų platformų pagrindų pramoninių klasterių, pramoninių grupių kūrimas. Tam, kad būtų galima imtis vidaus inovacijų. Ir kad e, būtų įmanoma geriau padėti mažoms įmonėms, kurios dažnai yra traktuojamos kaip antrinės svarbos e, tiekėjų kaip antrinės svarbos tiekėjai, bent jau taip į jas žiūri stambiosios įmonės. O platformų atveju būtų galima e, pakelti mažasias įmonės visai kitą lygį. Ir to mes neturėtume pamiršti. Neturėtume pamiršti, kalbėdami ne tik tai apie mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą apskritai. Mano galva, Mažusios ir vidutinės įmonės yra visai pajėgios užsiimti inovacijomis, bet joms reikia tam tikros pagalbos ir paramos, investicijų pavydalu, pavyzdžiui, ir taip pat reikia padėti suburti atitinkamos mokslinio tyrimų struktūras. Tai pasitarnautų didesniam MVI, MVI technologiniam nepriklausomumui, technologiniai nepriklausomybei ir sustiprintų regioninius uh, verslo klasterius. Nemažai stambių įmonių veikia šioje srityje ir užima lyderių pozicijas, bet nepamirškime, kad joms tiekia priekės mažosios įmonės. Ačiū toliau, ponia Kukovič. Gerbiama pirmininkė, norėčiau padėkoti uh, ponui Rubikui už tai, kad jis tiek daug dėmesio skiria smulkiam ir vidutiniam verslui. Iš asmeninės patirties galėčiau pasakyti, kad vertėtų čia atkreipti dėmesį į kai kuriuos elementus, jei norime sustiprinti Europos Sąjungos įmonės, tai turime pašalinti tas kliūtis, kurios jom tebelieka vidaus rinkoje. Antra, jei norėtume internacionalizuoti daugiau įmonių, ne tik 13 procentų, išvesti jas į Brazilijos, Kinijos, Indijos rinkas, tai turėtume rasti geresnių komunikacijos kanalų. Tos įmonės neturi pakankamai informacijos. Tai yra smulkios ir vidutinės įmonės neturi pakankamos informacijos apie finansavimo galimybės, bendravimo su kitomis įmonėmis galimybės. Taip pat nežino, į kokią įmonių grupę ar grupės jom reiktų orientuotis. Šiomis galimybėmis e, smulkus ir vidutinis verslas turėtų galėti pasinaudoti. Ir tą padaryti galėtų padėti ir rengiamos, ir atitinkamos verslininkų rengimo ir švietimo sistemos. E, to reikia neužmiršti, nes verslumui reikia ir drąsos, ir tą drąsą turėtume skatinti. Dėkui toliau kolegė Trautman. Kolega Trautman. Dėkui, ponė pirmininkė. Mano frakcija dabar veda kampaniją skirtą paramai smulkiam ir vidutiniam verslui. Norėtume akcentuoti tris dalykus - rinkos prieiga, prieiga prie finansavimo ir biurokratinių trukdžių mažinimą. Ir pabandysime šiuos aspektus paliesti įvairiuose pakeitimuose, kuriuos ketiname pateikti. Antra. Vokietijoje ir Austrijoje, ponė Rubikai, yra daug nepriklausomų verslininkų. Čia net ne mikro įmonės būtų, o dar smulkesni vienetai dar smulkesni verslo vienetai, to neturėtume užmiršti. Komitete kalbame apie verslo apskaitos reglamentus ir apie kapitalo įmonės, kurios dalyvautų tokioje apskaitos veikloje, bet tai pakenktų asmenų, kurie savarankiškai, tai pakenktų savarankiškai dirbančių asmenų interesam. Ir manau, kad daugiau lėšų turėtų būti skirta kosme programai. Tai yra, reikia uh, orientuotis į tai, kad būtų kuriama tikra europinė pridėtinė vertė. Manau, kad mes pateiksime pakeitimų dėl kosme programos Ir aišku, kad tai čia nėra kažkokios ypatingos naujovės. Tai yra įprasti dalyk, dalykai, kurie leis sukurti naujų darbo vietų. Ir toliau matysime, kaip ką galėsime padaryti šioje srityje. Galiausia norėčiau pasakyti, kad jei pamatysime, kad e, mūsų darbo rezultatai, kalbant apie smulkų ir vidutinį verslą, e, nėra teigiami, tai reikia tada siekti padaryti atitinkamus pakeitimus Tik taip galėsime judėti į priekį. Toliau žodis komisijai. Yes, thank you, Mrs. Chair. Uh, Julien Guerrier, uh, Head of Unit for General Coordination in DG Enterprise. Aš kalbėsiu įmonių generalinio direktorato vardu. Visų pirma, komisija labai sveikina pono Rubiko pranešimą ir mes manome, kad jis eina tą pačią kryptimį kaip ir komisijos uh, išdėstyti planai e, smulkaus verslo reglamentavimo ir išmintingo reglamentavimo srityje. Mes taip pat džiaugiamės šiandien kai kurių parlamento narių išsakytomėmis mintimis ir jas palaikome, ypač e, siūlymas prioritetizuoti prieigą prie rinkos ir mažinti administracinę naštą tačiau yra keletas klausimų, kuriuos norėtume atsakyti ir keletas klausimų, kuriuos komisija norėtų, e, į kuriuos komisija norėtų atsakyti. Visų pirma, ponas Johnsonas kalbėjo apie daugia kalbį internetinį portalą, kuris minimas pranešimo trečiame punkte. Norime pabrėžti, kad komisija jau pradėjo įgyvend... tai diegti, kurti. Uh, Tačiau iki 2012 pabaigos bus parengtas tik tai bazinis portalas, o, ji, o jis pradės pilnai veikti tik tai 2013-aisiais. Taip pat buvo užduotas klausimas apie tai, kaip, geria, kaip geriausia padėti įmonėms internalizuoti kaštus komisija rengėsi pasirašyti sutartį šiais metais, kad sutelktų dėmesį į priemonių, egzistuojančių priemonių sąrašą valstybėse narėse, kurių tikslas užtikrinti, kad tos mažos įmonės būtų, taptų žinomos tarptautiniu mastu ir atsiras tokių egzistuojančių spragų uh, sąrašas. Mes norime geriausiai panaudoti egzistuojančias struktūras, remtis kas jau nuveik, tuo, kas jau nuveikta valstybėse narėse ir išnaudoti geriausius metodus, kad Europe Network, kuris veikia daugiau nei 50 valstybių, sėkmingai veiktų ir taip pat remti sėkmingomis iniciatyvomis. Pavyzdžiui, e, vienas, vienas centras smulkiam verslus, kitas yra Kinijoje, kitas Japonijoje. Taip pat norime sukurti Erasmus Mundus skirtą verslininkams. Apie tai kalbama pranešimo 13 pastraipoje, tą minėjo ir ponas Johnsonas. Ši galimybė jau svarstoma. Dar išlieka nemažai praktinių galimybių šio pasiūlymo įgyvendinimui. Ir dabar vykdamasi programa ar busimoji kosme programa susiduria su finansavimo sunkumais, kalbant apie tai, kokios valstybės galėtų dalyvauti jos veikloje ir kokias, e, kokius struktūras, kokias įmonės galima finansuoti iš es lėšų. Tai yra papildomi sunkumai, su kuriais susidurėme, tačiau yra nemažai e, atsiveriančių galimybių su Kinija, Japonija arba su Brazilija. Yra numatomas verslo organizavimas ir mes nenorėtume, kad būtų dubliuojama jau vykdoma veikla, užtikrinant verslininkų mainus e, su trečiųjų šalių atstovais. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti. E, mm, smulkaus verslo testo taikymas. Tai yra mums labai brangus kūrinys, kūdikis ir mes bandome e, dirbti nuosekliai. Todėl mane šiek tiek stebina 17 punktas, nes manome, kad praėjusiu metu e, Europos parlamento parengtoje studijoje atskleista, jog smulkaus verslo testas yra e, testą komisija įgyvendina nuosekliai ir ėmėsi konkrečių priemonių, kad tas testas būtų įtrauktas į komisijos poveikio, atliekamus poveikio vertinimus ir kad tai, jis būtų įtraukta, įtraukiamas nuolatos. Manome, kad egzistuojančios gairės užtikrina galimybę, įvairovės galimybę atsižvelgianti į kiekybę ir turinį Praėjusiais metais parlamento vertinimai buvo daug pozityvesni, e, kuomet buvo vertinamas smulkus verslo testo gyvendinimas. Dėl siūlymo neįtraukti mikro įmonių. Šis aspektas turėtų būti paaiškintas ir esame jūsų paslaugoms, esame pasirengę tai padaryti. Taip pat norėčiau priminti, kad nuo 2012 komisija rengėsi rengdama busimus, visus būsimus teisės aktų pasiūlymus, e, neįtraukti mikroįmonių į siūlomų teisės aktų aprepti, nebent jų apreptis, jų įtraukimas e, yra naudingas, jeigu tai bus įrodyta atliekant poveikio vertinimą. Jeigu paaiškės, kad siūlomus teisės aktus būtina taikyti ir mikro įmonėms ir jeigu to nepadarius, joms tie teisės aktai nebūtų taikomi. Tie, tas taikymas turėtų, vyk, turėtų būti numatytas dėl viešosios politikos interesų. Tačiau reikia vengti perteklinio reglamentavimo naštos, ypač atsižvelgiant į administracinius reikalavimus darbą. Ponios Tojos klausimas dėl Enterprise Europe tinklo. Komisija susitiko su e, Europos e, įmonių asociacijos atstovais ir mes, patikė, mes teik, rengėme pasiūlymą dėl naujos valdymo struktūros, ypač dėl galimybės kreiptis į, į Europos institucijas ir partnerių. Toliau dėl smulkus verslo apibrėžimo galimo keitimo. Komisija šiuo metu rengė e, nepriklausomą smulkus verslo apibrėžties vertinimą. Tai vyksta e, atliekant, gyventinant patvirtintus planus. Mes nesirengėme sukurti naujos įmonių uh, kategorijos vidutinio dydžio įmonių. Tačiau mes e, girdime balsus, kad MidCaps iniciatyva e, susiduria su panašiais sunkumais kaip ir smulkus verslas kai kuriais atvejais. Tačiau e, ištyrę padėtį mes kol kas e, neaptikome įrodymų, kad rinka kažkur nefunkcionuoja ir kad tai kažkokios susidariusios sąlygos pateisintų viešojo sektoriaus kišimasi į įmonių sektorių. Ir prieš užbaigdamas dar noriu pasakyti, priminti vicepirmininko Tajanio laišką, raginanti valstybės narės įgyvendinti direktyvą dėl vėluojančių mokė, mokėjimų. Ir mes norime priminti pono Tajanio uh, siūlymą siekti įmonių brandolių kūrimo ir apie tai kalbama taip pat ir kosme programoje. Ačiū, ponas Rubigas, pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir ypač noriu padėkoti už gausius pasiūlymus nes daugelio pakeitimų tiesiog popieriuje nesurašiau dėl vietos stokos. Bet jūsų pateikti pakeitimai tikrai aktualūs ir aš pagalvosiu, kaip galima būtų juos atsižvelgti. Ypač dėl nacionalinių vyriausybių atsakomybės, kuriant um, geresnės galimybės MVI nebejotinai tai reikia orientuotas. Pasakyti, kad vienas MVI procentas gali pasinaudoti subsidijomis, rodo, kad kalbame apie labai nedidelę grupę įmonių iš tų 25 milijonų, kurios veikia Europoje. Aš manau, kad šis punktas ir man iki galo dar nėra aiškus. Uh, ir reikia galvoti. kaip daryti su midcaps, nes faktiškai tos įmonės nepatenka, nėra priskiriamos MVI kategorijai. Dar vienas dalykas, kad um, mikro įmonės kurios e, neturi pakankamo darbuotojų skaičiaus, irgi nepatenka. Aš manau, kad visai teisingai pastebėjote, jog reikia apsaugoti, aišku, darbuotojus, bet apsaugoti juos atsižvelgiant į e, įvairius abiem pusėm rūpinčius aspektus. Nereikia pamiršti ir moterų verslininkių. Prieš MVI įdarbinant bent vieną žmogų, jeigu MVI įdarbins bent vieną žmogų, kiekviena MVI įdarbins, tai jau bus pakankamai ženklus indėlis mažinant nedarbą. Tačiau reikalinga kurti paskatų sistemą, kuri skatintų kurti naujas darbo vietas. Taigi tai tik tai keletas dalykų, apie kuriuos aš kalbėjau, bet tikrai ne visus dabar paliečiau, bet apie juos pagalvosiu ir nekantrai laukiu mūsų diskusijų ateityje. Ačiū ponui Rubikui. Šį klausimą svarstyti baigiame. Ir Noriu priminti, kad MVI klausimų bus surinktas klausimas, o pakeitimus prašom teikti iki gegužės 10 dienos 12 valandos. Taigi dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo ir suteiksiu žodį iš karto nuomonės referentai ponė Nikit Savelai. Ačiū ponė pirmininkė. Partnerystės priemonę siekiame apriepti Europos 2020 e, strategijos tarptautinį aspektą, nes vietos, regioninių ir tarp regionių lygių bus skatinamos partnerystės. Lygiai taip pat mes galėsime užtikrinti geresnę prieigą prie rinkų, geriau plėtoti priekybą ir sudaryti Europos įmonėms geresnės galimybės pasinaudoti investicijomis. Dar tai padės sustiprinti mūsų pozicijos pasaulinių lygių. svarbu pažymėti ir geografinės apriepties aspektą, nes partnerystės priemonę padėtų apsaugoti ES ir viduje vykdomą politiką kaip po tokia. Todėl ši priemonė turėtų papildyti tuos veiksmus, kurių imamasi pagal kitas ES programas, įskaitant technologinės plėtros programą Horizontas 2020, taip pat konkurencingumo ir MBI programą, kurios uh, nebejotinai siejasi ir su mūsų komiteto priklausančiais, kom, mūsų komiteto kompetencijos ryčiai priklausančiais klausimais. Dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, kad pakeitimų terminas yra pratestas tam, kad visi atitinkami komitetai galėtų dirbti vienodą spartą. Užsienio reikalų komitetas yra pasakęs, kad jam priklauso prioritetas, o ne priekybos komitetui. Ir po to, kai bus apsvarsytas nuomonės projektas įtrė, bus imtasi vienokio ar kitokio sprendimo. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū. Na, pirmiausiai pasisakys šešėlinis pranešėjas ponas Darėjim. Barėja, ponė Barėja. Pone pirmininkė, iš tiesų, kad asociacijos susitarimai su atitinkamomis šalimis e, sudaro finansavimo priemonės neatsiejama dalį ir neatsiejama išorės politikos dalį. Todėl norėčiau pasakyti štai ką. Partnerystės priemonė turėtų suvaidinti tinkamą vaidmenį, stiprinant tarptautinius santykius. Ir iš esmės šis pranešimas jau siejasi su gana novatoriška sritimi politikos, nes būtent inovacijų dėka ES tikisi įgyti didesnės galios ir geresnio statuso tarptautinių lygių bei uh, įgyti pajėgumų reikalingų reaguoti į išorės veiksnius. Mes kalbame šiuo atveju ne apie tokias labai jau didelės sumas, apie vieną, truputį daugiau negu vieną milijardą eurų, bet Šie pinigai padės ES įmonėms plėsti savo veiklą už ES ribų. Taip pat e, partnerystės priemonės jėsi ir su kurencingumo e MVI programa. Reiškia, partnerystės priemonė atliks tokį papildomą vaidmenį. Aš manau, kad e, pranešimas padarys savo poveikį ekonominiam ir socialiniam politikom vykdomom ES ribose. Ir atsižvelgianti tai, turiu pasakyti, kad mums reikėtų glaudžiai bendradarbiauti su užsienio reikalų komitetu, nes būtent užsienio reikalų komitetas labai stengiasi, kad būtų laikomasi Lisabonos sutarties nuostatų, kada kalbama apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Todėl mes turime iš karto suformuoti tinkamą poziciją. Ačiū. Ponai Barėja, nematau daugiau šešėlinių pranešėjų salėje ir jeigu niekas nenori pasisakyti, sako pirmininkė, nes matau, kad niekas nenori pasisakyti iš e, salės, tai tada suteiksiu žodį komisijai. Komisija, ar norite pasisakyti, klausė pirmininkė. Taip, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte galimybę mums pasisakyti. Na, Aš manau, kad e, šis klausimas tikriausiai gal ir nenusipelno tiek daug dėmesio, kiek aš jam ketinu skirti ir todėl gal visų savo pastatų nesakysiu, bet pasakysiu keletą dalykų, kad šitas e, partnerystė priemonė yra tikrai labai susijusi su daugeliu konceptualių dalykų ir pranešime tai pažymima. Mes taip pat pasižiūrėjome, kokie yra teikiami pakeitimai ir nebejotinai aš manau, kad po diskusijų su užsienio reikalų komitetu bus galima patobulyti partnerystės priemonę. Kaip matau, daugelis pakeitimų yra susiję su skaitmeninės darbo tvarkės ir energetikos klausimais, inovacijų požiūrių. Ir mūsų galva tai ir yra mūsų aktualiausias tikslas, kuris išdėstytas 8a straipsnėje ir kuris siejasi su strategijos Europo 2020 tikslais. Nes jūs žinote, kad investicijos į verslą, infrastruktūrą yra um, tos labiausiai rūpimos rytis, kurios siejasi ir su partnerystės priemonė. Ir aišku, pirmajame etape yra skiriama gal ir netiek daug lėšų, bet tas gana kuklus finansavimas reiškia, kad pagal partnerystės priemonę bus labai detaliai analizuojamos uh, prioritetinės galimybės ir prioritetinės finansavimo sritis. Ir tai bus daroma griežtai. Aišku, uh, tada e, bus galima daugiau galvoti, kaip tobulinti pačią e, partnerystės priemonę. Ačiū. Noriu paklausti, ar pranešėja norėtų sureaguoti dar. Pone pirmininkė, aš tik noriu pasakyti, sako pranešėja, kad aš pateikiau kai kuriuos pakeitimus dėl partnerystės priemonės dokumento priedo. Ir tokiu būdu tais pakeitimais a, ats, nurodoma, tarsi atskleidžiama, kokiom sritim įtrė komitetas skiria prioritetą, nes apskritai priedas yra labai abstrakčiai suformuluotas, todėl aš ir teikiau pasiūlymus, kurie sukonkretintų kai kuriuos klausimus kurie priklauso įtrė komiteto kompetencijos sričiai. Kągi, diskusiją šio klausimu galime baigti. Nesu tikra, koks yra pakeitimų teikimo terminas ir kiek aš suprantu, kad iki rytojus 12 dienos. O dabar pereikime prie kito klausimo, tai yra skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoniniai, energetiniai ir kiti aspektai. Žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Skalūnų dujos. Skalūnų dujos iš tiesų yra rimtas klausimas. Ir svarbus klausimas, kuris domina Europą. Pranešimas e, sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje aptariama skalūnų dujų energetiniai aspektai, antroji dalis ekonominiai aspektai ir trečiojoje dalyje visuomenės požiūrį. Dabar dėl energetinių aspektų ir išteklių potencialumo. Toje dalyje kalbu apie e, skalūninių dujų išgavimo saugos klausimus, kurie yra labai svarbus. Europa turėtų įvertinti ir kartografuoti visus skalūninių dujų klodus esančius valstybių narių teritorijoje. Taip pat pažymiu, kad skalūnų dujos gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį, mažinant gamtinių dujų kainą pasauliniu lygiu. Ypač atsižvelginti tą patirtį, kuri jau sukaupta jungtinėse valstijose skalūnų dujų gavybos srityje. Skalūnų dujos gali padėti sustiprinti energijos vartotojų pozicijas ir turėtų uh, pasiekoje skalūnių dujų vartojimo mažėti gamtinių dujų kainos. Nebijotinai skalūnių dujų gavyba prisidėtų prie geresnio energetinio saugumo, sumažintų valstybių narių priklausomybę nuo gamtinių dujų importo iš trečiųjų šalių. Paprastai, kai kalbame apie šias rinkas, tai visada prisimenama, kiek dujos apskritai yra svarbios Europos ekonomikai ir valstybių narių ekonomikai. Todėl būtina įvertinti, kokie ištekliai yra valstybių narių teritorija. Kitas dalykas yra pereimas prie CO2 nesukūrenčios ekonomikos. Ir komisija ir visi kiti puikiai supranta, kad siekiant šio tikslo Būtent dujos suvaidins kaip esminį vaidmenį, o skalūnų dujos kaip jungiamasis kūras bus labai svarbus, ypač kada galvojame apie iškastinio kūro naudojimą. Mes darome prielaudą, kad tokiu būdu bus galima sumažinti ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekį. Skalūnų dujos ypač svarbios šio požiūriu, ypač e, toms valstybėms, kuriuose elektros energijai gaminti labai daug akmens anglies naudojama. Taip pat, kadangi tam tikros atsinaujinančios energijos rūšis, pavyzdžiui, vėjo energija, nėra pastovios ir turi būti palaikomos lankstaus energijos šaltinio. Tai gamtinės dujos, įskaitant skalūnų dujas, galėtų kaip tik pasitarnauti tokiam tikslui. Ir mes taip pat raginame pranešime komisiją, laikantis ES energetikos veiksmų plano iki 2050 metų strategijos, įvertinti netradicinių dujų išteklių poveikį ir perspektyvas ES. Kartu pripažįstant, kad netradicinių dujų išteklių naudojimo ES mastą galiausiai lems pati rinka. Kitoje dalyje pranešimo kalbama apie pramoninius ir ekonominius netradicinių naftos ir dujų šaltinių aspektus. Pramoninis sektorius turėtų labai atsargiai užsiimti skalūnų dujų gavybą Europoje, nes mes pripažįstame, kad Europa, aišku, atsilieka nuo Junktinių Amerikos valstijų šioje srityje, nes Europoje neturime pakankamai patirties reikalingos kvalifikacijos darbo jėgos. Todėl būtina atsižvelgti, kad paslaugų sektoriui prireiks laiko atitinkamiems pajėgumams sukaupti. Ir a, manome, kad skalūnų dujų gavybos plėtra turi remtis realistiniu įvertinimu, nes ypač reikia tinkamai įvertinti kvalifikuotos darbo jėgos poreikį. Todėl siūlau, kad valstybės narės, kuriuose jau nustatyta esant skalūnų dujų užsiimti švietimo ir mokymo sistemomis, kad jos, jų programas būtų įtrauktos mokymo programos reikalingos atitinkamai kvalifikuotai darbo jėgai suformuoti. Tai būtų daug geriau negu importuoti darbo jėgą iš Junktinio Amerikos valstijų. Taip pat pranešime pabrėžiu, kad ES energetikos ir klimato politika turi pripažinti ir spręsti galimas kliūtis, kurios atsiranda ES investuojant į skalūnų dujų gavybos plėtrą. Pavyzdžiui, tokių kliučių yra licencijavimo sistemoje. Todėl reikalinga sukurti e, pagrindinę europinę sistemą, e, kuri leistų sutvarkyti skalūnų dujų žvalgybos licencijų išdavimo procedūrą ir ją turi reglamentuoti nacionaliniu lygiu išduodamos licencijos. Pranešime taip pat pažymima, kad kai kuriuose valstybėse narėse nepakankamai konsultuojamasi su visuomenė leidimų išdavimo etape. Yra todėl, kad mes raginame valstybės narės įvertinti savo teisės aktus, siekiant įsiaiškinti, ar tinkamai yra. Uh, tinkama prieptimi vykdomos konsultacijos. Dar vienas svarbus dalykas kad reikėtų įdėkti vieno langelio sistemą leidimų ir licencijų išdavimui. Dar vienas svarbus dalykas tai visuomenės nuomonės formavimas. Visuomenė turi puikiai suprasti, koks yra skalūnų dujų potencialas ir kokį poveikį jų gavyba darys kasdieniam gyvenimui. Nemažiau svarbu suvokti, kokios gali būti gavybos pasiekmes ir kaip sušvelninti neigiamas pasiekmes. Be geriausių technologijų, geriausios patirties, nebejotinai visų etapų trukmės metu reikalinga griežtai kontroliuoti gavybos įmonės dar prieš pradedant grėžimo darbus. Ir reikalinga visuomeniai suteikti visą informaciją tiek vietos, tiek tarptautiniai bendruomeniai, kokios gali būti pasiekmes. Reikia informuoti, kokios cheminės medžiagos bus naudojamas hidrauliniam olienos darinių skaldimui, kad būtų galima tinkamai įvertinti įmonių veiksmus. Taip pat mes pažymime, kad tos įmonės, kurios jau pradeda grėžimo darbus, turi sutvarkyti teritoriją grėžimo vietose. Kitas dalykas, kad reikia užtikrinti absoliutų skaidrumą skalūnų dujų gavybos rytyje. Ir aš siūlau, kad reikėtų pasinaudoti geriausią patirtimį, keistis tą patirtimį su Junktinėmis Amerikos valstijomis, nes Junktinės valstijos jau ne vienerius metus naudoja skalūnės dujas, susijima jų išgavimu, todėl nebejotinai turi sukaupusi patirties ir galėtų pateikti daugiau informacijos kurią mes pasinaudotume, teikdami informaciją vietos bendruomenėms. Pone pirmininkė ir gerbimieji kolegos, savo pranešime aš bandžiau viską išdėstyti atsižvelgdama į tre komitetui rūpinčius klausimus. Todėl aš viską analizuoju pramonės ir energetikos pošiūrių ir pažymiu, taip pat, kad tiek energetikos, tiek kitų pramonės šakų atstovai turi prisimti atsakomybę. Bet mes kaip komitetas taip pat turime įvertinti skalūnų dujų gavybą ir skalūnų dujų svarbą energetikos rinkos kontekste. Ir baigdama noriu padėkoti visiems, kurie man padėjo. Aš pati nemažai dirbau, bet esu pasirengusi, aišku, dirbti toliau ir dabar galėčiau atsakyti jūsų klausimą. Grazie, kolega, non ho voluto interromperla, ma... Dėkui dėkoju. Nenorėjau nutraukti pranešėjos. Mes labai daug sužinojome. Yra taip pat ir norinčių pakomentuoti dabar šešėliniai praešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Manau, kad turint galvoje, kad šis pranešimas nėra labai ilgas, pranešėja iš tiesų apžvelgia visą tokią sudėtingą situaciją susijusios su skalūninėmis dujomis ir skalūno lyvos pramoninių, energetinių ir kitais aspektais. Paminėjo visuomenės požiūrį, geriausią patirtį, potencialius išteklius, nuo anglės dioksido atsėta ekonomika ir daugelį kitų svarbių dalykų. Už tai norėčiau padėkoti. Nenoriu kartotis, nes visus svarbiausius dalykus pranešėja jau paminėjo. Norėčiau pasakyti, kad konsultacijų su ekspertais metu ypač svarb, svarbiais e, tapo septintas ir penkioliktas punktai, kai kalbame apie e, kasimą, skaluninių dujų išgavimą. Aš manau, kad pranešėjos pakeitimai šią linkmę yra labai svarbus. Ir e, manau, 26a pakeitimas yra labai svarbus, nes jis mm, kaip ir atsako į tą aplinkosaugos kritiką ir numato techninės priemonės, kaip minimalizuoti poveikį aplinkai. Manau, kad toks pranešimas iš tiesų yra labai naudingas. Reikia neužmiršti ir išlaikyti Europoje skaluninių dujų potencialą ir atlikti tyrimus ne tik dėl galimo tokių dujų panaudojimo, bet ir apskritai išsiaiškinti, kokie yra skalūnų dujų telkiniai, kalbant apie kainas. Pavyzdžiui, dujų kainos e, JAV yra daug mažesnės negu Europoje. Ir Europa, aišku, tą papildomą e, antkainį sumoka trečiosiom šalim, iš kurių na, gamtinės dujas importuoja. Ir aišku, kad trečiosios šalis yra kuo suinteresuotos, kad Europa neskubėtų ir kuo mažiau skalūninių dujų naudotų. Ta turėtume irgi turėti omeny. Dėkoju socialistų ir demokratų šešėlinis pranešėjas, ponas Kalfin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą. Manau, kad bet koks naujas potencialus energijos išteklis Europoje turėtų būti išsamei apsvarstomas ir šiame pranešime yra daug vertingų pasiūlymų. Aš suprantu, ką ponia Cavela turi galvoje, siūlydama, mm, kad mes kaip pramonės komitetas turėtume pirmiausia orientuotis į pramonės aspektą. Bet turime mm, neužmiršti to, kad jei norime, kad šis pranešimas būtų naudingas, turime savo diskusijose neužmiršti kai kurių esminių dalykų, kai kalbame apie skalūnų dujas ir skalūnų alyvą. Aišku, kad energet, įvairių energetinių e, šaltinių derinimas yra labai svarbus. Kitas aspektas - aplinkosauginiai aspektai. Maničiau, tekstą reiktų sustiprinti, kai kalbame apie šiuos aspektus nuomonės ir galimas kalūnų dujų rizika e, ne visų yra traktuojama vienodai. Tie dalykai turėtų būti išviešinti. Kai kalbame apie tarp valstybinius aspektus skalūnų dujų sektoriuje, tai yra svarbu. Taip pat turime neužmiršti šių tarp valstybinių aspektų per konsultacijų procesą su plačiaja visuomenė. Manau, kad šis e, pranešimas bus labai svarbus e, pagrindas, kai mūsų komitetas priims nuomonę šiuo klausimu. Toliau Alde šešėlinė pranešėja. Dėkui, norėčiau padėkoti poniai Cavelai už labai subalansuotą, pragmatišką pranešimą. Ir jau buvo sakoma, kad ne Europos Sąjunga uh, turi drausti ar leisti skalūnų dujų paieškas ir jų naudojimą. Valstybės narės dėl to apsisprendžia. Ir taip pat nesame tikri, ar yra pakankamai e, šis klausimas apibrieštas ES teisėje. Vakar buvau Mm, teisės komitete ir tas dalykas taip pat buvo paminėtas. Bet valstybės narės turi prisimti visą atsakomybę, kad tinkamai gyvendintų tuos ES teisės aktus, kurie jau yra šioje srityje ir ypač kai kalbame apie aplinkos apsaugą. Reikia pasinaudoti praktiką iš gavybos e, pajėgumų, kurie yra jūrose. Ir mes supratome, kad čia reikia atskirti licenciją nuo leidimų išdavimo tokiems darbams. Čia labai svarbu, kad įvairių pramonės ryčių specialistai e, bendradarbiautų, kad būtų taikomas principas teršėjas moka. Dar vienas dalykas. Europos įmonės turi išlaikyti europinius standartus, kai dirba trečiosiose šalise. Turime ES atitinkamus teisės aktus, bet kitos šalis tokių reikalavimų gali neturėti. Taigi mm, reiktų neužmiršti tam skirti pakankamo dėmesio šiame pranešime. dažnai sakoma, kad dujos mažiau teršia aplinką negu anglis ir dėl to skalūnų dujos mm, prisidėtų prie mažesnio aplinkos teršimo. Bet kol kas apie skalūnų dujų taršą nėra jokių duomenų. O kadangi e, skalūnų dujas išgaunant e, yra naudojama labai sudėtinga energetiškai imli technologija, tai gali būti, kad e, tarša susijusi su skalūnų dujomis yra pakankamai didelė. Tai taip pat susiję ir su metano dujomis, kurios ištrūksta iš e, gelmių, kai bandome išgauti skalūnų dujas. Taigi reikia atlikti visą skalūnų dujų išgavimo ciklo analizę, kad tiksliai žinotume, kokią aplinkos taršą jos sudaro. Galiausia, kai kalbame apie energetinį saugumą, iškyla šiokia tokia tvarkaraščio problema. Europos lygmenių esame nusprendę kad iki 2050 metų pasieksime labai ambicingų e, mažo anglės e, kiekio ekonomikos tikslų. O kai kalbame apie skalūnų dujas, tai dabar yra tik bandomieji projektai valstybėse narėse, taip pat ir mano šalyje. Ir kai kalbame apie tam tikrus laiko planus, tai kažin ar sparčiai vystysis mm, skalūnų dujų panaudojimas elektrai gaminti, kažin ar, ar jis bus neatsiejamas nuo to mūsų spartaus siekio mažinti CO2 kiekį pramonėje. Ačiū ponė Hall, dabar ponas Butikofe, šešėlinis pranešėjas Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Aš visiškai sutinku su e, pranešėjos pristatyti analizę. Uh, jog mes turime išlikti realistiški e, dėl to, ko galime tikėtis iš skalūno. Ir čia noriu priminti tų žmonių vaidmenį, kurie nenori, kad juos uh, padengtų geležinkelių tinklas dėl to, kad e, tai reikalinga tranzitui ištikrinti, kaip, pavyzdžiui, tai jau yra Prancūzijoje arba Bulgarijoje. Pone Kalfinai, mane nustebino jūsų teiginys, kad jūs visiškai paremtumėte šį pranešimą, nes žinau, kad jūsų šalyje yra žmonių, kurie daug kritiškiau vertina šį pasiūlymą. Ir mane šiek, mane šiek tiek netenkina pranešėjos pasiūlymas. Pa, paminėsiu tik keletą dalykų Visų pirma, pranešimo projekte sakoma, kad reglamentavimo pagrindas e, žvalgymui, pradiniam žvalgymui yra tinkamas, pakankamas. Jei teisingai prisimenu, kai pasirodė studija, kurią užsakė komisijos narys Tingeris, ten konstatuojama štai kas, kad reikia didesnių investicijų į skalūną Tačiau jeigu jų norime, mes turime iš esmės perdaryti ES e teisinį pagrindą reglamentuojantį skalūno sektorių. Manau, kad reiktų tai suvokti. Atžvilgiant į tai, kad valstybės narės turi visas galimybės ir lankstumą rinktis tokią alternatyvą, jeigu joms tai priimtina, turėtumėme e, siūlyti bendrą europinį požiūrį, kiek įmanoma greičiau, anksčiau ir siūlyti patvirtinti visą apimanti pamatinį e, reglamentą, teisinį pagrindą. Taip pat manau, kad reikėtų daug e, griežčiau suformuluoti tekstą, kur, kur kalbama apie cheminės medžiagas ir skaidrumą reikalingą naudojant cheminės medžiagas. Taip pat e, e, reikalauti pasielgti technologijas, kurios, kurios e, pasitelkiamos ska, skaldyti olieną, kad jos būtų pakankamai pažangios. Ta būtina akcentuoti. Nepritariu vertinimams ir prognozėms, jog būtent šios rušies degalai yra e, tiltas nuvesantis į ekologišką ateitį. Prisiminkime šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pone Hall siūlo jungtiniai mokslinių tyrimų tarybai ištirti visą šiltnamio efektą sukeliančių dujų gyvavimo ciklą. Ir nemanau, kad galų gale e, sulaukus išvadų viskas atrodytų taip e, pozityvu, kaip, kaip čia bandome e, manyti. Dar vienas dalykas. Kadangi tikrai atsiliekame nuo jungtinių valstijų turėtume pasinaudoti visomis galimybėmis ir pasinaudoti, išnaudoti Junktinių valstybių patirtį e, sukauptą šioje srityje. Pavyzdžiui, ten dabar e, jau tvirtinami švaraus oro standartai, kurių privalu laikytis vykdant olienų skaldimą. Taip pat reikalaujama, kad 95 procentai visų teršalų būtų surišami. Ir manau, kad mes turime patvirtinti savo kriterijus, kurie būtų primtini mums, Europai. Paskutinis šešėlinis pranešėjas AKR vardu ponas Šimanskis. Prašau kalbėti trumpai. Noriu padėkoti pranešėjai už, lab, už tai, kad šį pranešimą rengia labai skaidriai ir kruopščiai ir noriu pasakyti, ką po pono Butikofės pasisakymo. Iš tikrųjų, mes turime pasitelkti amerikiečių patirtį, o jie. O Amerika egzistuoja viena studija, Hords studija, kuri atskleidžia, kad e, skalūno dujų e, gaminamas teršalų kiekis yra didesnis nei anglies e, pagaminamas, nei anglį naudojant atsirandantis teršalų kiekis, nei CO2 iš metalų kiekis. Taigi amerikiečių patirtis labai konkrečiai atskleidžia, kad tai galėtų būti vienas iš sprendimų. Mes siūlome pramoniai pasirinkti olienos skaldimo būdą, kur, kur, kur būtų nenaudojama uh, E, nenaudojamos cheminės medžiagos. Tai, tai yra labai sudėtingas sprendimas, mano galva. Galiausiai keletą žodžių apie Bulgariją. Bulgarijoje nėra nei vieno kelio, nebuvo tiek tiesas nei vienas geležinkelis, kuris būtų tiestas tam, kad būtų galima transportuoti skalūno dujas. Uh, Todėl sprendimas nedal, ne, ne, ne, nepasirinkti to, tokių investicijų yra nesusijęs su geležinkelio tiesimu toje šalyje. E, skalnodos ir prastinės dujos yra mūsų turimas išteklius ir mes turėtumėme jį vertinti. Neturime tiek daug e, natūraliųjų išteklių. Jeigu atsiras nauja dujų rušis rinkoje, tai sustiprins konkurenciją, tai reikš, kad galima bus pasiūlyti geresnės kainas vartotojams, individualiems ir pramoniniams vartotojams. E, vidaus rinkos sukūrimo baigimas ir energetikos rinkos kūrimas, dujų rinkos kūrimas, tai puikūs sutapimai. Tai užtikrins e, didesnę sinergijos naudą. Daug kas reiškia susirūpinimą dėl apimčių. Tačiau noriu pasakyti, kad politikai nepriima sprendimų dėl, dėl šių dalykų. Geologai ir investuotojai sprendžia, kokie projektai yra ekonomiškai gyvendinami, gyvybingi, o ne politikai. Ir mūsų vaidmuo šio konkrečiu atveju uh, pabandytų nedaryti, stengtis vengti žalos. Grazie, eh, ci sono ancora cinque interventi, quindi chiedo. Ačiū, dar noriu pasisakyti penki kolegos. Prašyčiau visų kalbėti ypač trumpai. Dvi minutės tik tai skiriu kiekvienam kalbėtojui, nes mes turime dar vieną klausimą pagal darbo tvarkę. Ir dar trumpa informacija apie vakar dienos koordinatorių pusėdį. Todėl nepamirškite, kad šiem klausimams reikia skirti laiko. Prašau visus kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Ponas Marsinkievič. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu ir noriu pasakyti, kad tokie neįprasti energijos šaltiniai bus svarbus ateityje ir todėl ES turi vienodai traktuoti bet kokius energetinius išteklius. Ir mes norėtume kreiptis į Europos komisiją dėl to, nes manome, kad reikalinga geologinių tyrimų paramos programa, nes būtų galima tokiu būdu išanalizuoti skalūno dujų ištiklodus Europos Sąjungoje. O tai gali būti, tokia analizė gali būti svarbi, galvojant apie skalūnų dujų gavybą ateityje. Aišku, reikėtų pasi, pakalbėti ir su jungtinėmis valstybėmis, pažiūrėti jų patirtį ir gal įmanoma būtų naudoti kitus ulienų skaldimo būdus, išgaunant dujas, kurie būtų ekologiškesni. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti reaguodamas į pono Butikoferio pastabą. Jeigu mes apribosime energijos gamybą panaudojant akmens anglį, tai tada turime numatyti atitinkamas dujų panaudojimo papildomas galimybės. Ir vienintelė alternatyva, galvojant apie ekologiškumą yra gamtinės dujos. Nes aš manau, kad gamtinės dujos tai yra vienintelis šaltinis. Pone Bubinska. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu nuoširdžiai padėkoti ponai Savelai už gerai parengtą pranešimą. Man atrodo, kad dabar mūsų komitete mes tikrai turime rimtai parengti pakeitimus atsižvelgiant į pagrindinį elementą tai yra Europos energetikos rinkos poreikius ir energetinį saugumą. Šie klausimai dabar svarstomi, bet, tai ne, bet ir rytoj jie bus svarstomi. Šiandien svarstom mes, rytoj svarstys aplinkosaugos komitetas, todėl reikia išskirti pagrindinius šio mūsų rengiamo pranešimo elementus. Dabar kiek konkrečiau. Kai kurie kolegos minėjo, kad 2030 metų terminas nėra realus kalūnų dujų panaudojimo terminas. Aš tai nemanau taip, bent jau kai kalbu apie Lenkiją, nes jau yra planuojama 14 metais pradėti skalūnų dujų gavybą, nors aš asmeniškai manau, kad tai nerealus terminas, bet 16-17 metai yra visiškai realus metai skalūnų dujoms išgauti. Kitas dalykas visuomenės reakcija. Ponas Butikoferis minėjo, kad skalūnų dujų gavyba kai kuriuose valstijose susilaukė labai negerio pošiūrio. Aš pati lankiausi vietose, kur yra didžiuliai skalūnų dujų klodai. Ir faktiškai galiu pasakyti, kad biodujų atžvilgių lygiai taip pat yra protestuojama, kaip ir labai plačiai protestuojama dėl vėjo jėgainių statymo, kur kas protestai rimtesni negu skalūnų dujų išgavimo atveju. Noriu pasakyti, kad žmonės tiesiog baiminasi, nes jie netiek daug žino apie naujuosius, uh, naujuosius energijos išteklius. Skalūnų dujos yra tik viena iš galimybių, o kiek jį ekologiška visuomenė dar negali vertinti, nes neturi pakankamai informacijos. Todėl mes turime pažymėti pranešime, kad ekologinė energija yra absoliučiai ekologiška ir visiškai primtina. Tikrai taip nėra. Tiesiog reikalinga teikti žmonėms informacijos, žmonėms reikalingos garantijos, kad tos institucijos, kurios bus atsakingos už saugą, tiek aplinkos saugą, tiek, pavyzdžiui, gėlo vandens saugą, e, elgsis atitinkamai. Ir tai, ataska, ir tai pranešime yra tinkamai pažymima. Ačiū. Toliau ponas Kušė. Dėkui. Norėčiau keletą pastabų pasakyti. Pirmiausia, kalbant apie skalūnų dujas. Pavyzdžiui, devintasis pranešimo punktas. Manoma, kad tos skalūnų dujos mažiau pakenks aplinkai negu nafta arba anglis. Aš nemanau taip. Nes kai žiūrime į visą dujų naudojimą, ne tik vartojimą, bet ir dujų gabenimą bei e, perkrovimą, iškrovimą, tai yra nemažas dujų nutekėjimas. Ir jų pėtsakas aplinkoje, e, turiu galvoje, skalūninės dujas, jų e, pėtsakas gamtoje, kažin ar būtų mažesnis negu kitų iškastinio kūro rūšių. Amerikiečiai atliko tyrimus e, Dakotoje, e, kad, kad kai kuriuose valstijose mm, nuo Dakotos iki Teksaso e, skalūninių dujų išgavimas gali sukelti seisminę reakciją. Taigi, turime neužmiršti ir seisminio aspekto. E, seisminė rizika galėtų ženkliai išaukti, jei e, bandytume, jei iš, išgaudinėtume skalūnų dujas. O kalbant apie radiacinį jų e, poveikį, jis taip pat yra didesnis negu anglės. Toliau, poveikis ekonomikai. Skalūnų e, dujų naudojimas yra spartus. Maždaug per dviejus ar trejus metus iš telkinio e, jau išgauname apie 80 procentų visų skalūnų dujų atsargų ir tada reikia leistis giliau, ieškant daugiau tų dujų. Taigi toks spartus e, dujų išgavimas, kai kalbame apie ilgalaikį aspektą, nedaro skalūnų dujų naudojimo pelningų. Toliau, ponia Ibner. E, chciałam podziękować. Noriu padėkoti kolegiai Cavelai už labai profesionaliai parengtą pranešimą šią sudėtingą temą. Turiu pasakyti, kad ponia Cavela labai racionaliai analizuoja visą reikalą, vertinamas pateiktas ekonomikos ir pramonės požiūrių ir taip pat energetinio saugumo bei ekologiškumo požiūrių. Nebejotinai. Svarbiausias dalykas yra kontrolė, bet žvalgymo darbai jau yra prasidėję. Be to, aiškiai pranešime pasakyta, kad baime, visuomenės baime, pati savaime normalus reiškinys, tiesiog reikalinga teikti informaciją, kad tą baimę būtų galima išsklaidyti. Mesgi šiuo atveju kalbame apie gana retus dujų klodus, todėl reikia pagalvoti apie a, savo poreikio energetikos srityje teikinimą valstybėms narėms. Reikia pagalvoti, kaip kokiais šaltiniais, kokiais energijos šaltiniais mes ateityje naudosimės. Daug regionų Europoje yra nepatenkinti brandulinėmis jėgainėmis ir teigia, kad tai yra tiesiog bombos, kurios anksčiau ar vėliau sproks. Tai gal tada ir būtų tikslinga ieškoti kitų būdų. Bet aš manau, kad kiekviena valstybė narė turi e, pati priimti sprendimą dėl vieno ar kito energijos šaltinio panaudojimo ir atitinkamai tų energijos šaltinių išgavimo technologinių metodų. Kalbant apie CO2 nesukūrenčią ekonomiką, toks tikslas iškeltas iki 50-ųjų metų. Tai nebejotinai tai reikš, kad reikės vis mažiau naudoti akmens anglijas, gaminant energiją. Bet reikia labai pragmatiškai ir realistiškai pasižiūrėti, kuo kiekviena valstybė narė, kuri daug naudoja akmens anglės, gali pakeisti tą akmens anglį ir kaip būtų įmanoma importuoti energijos šaltinius. Taigi manau, kad reikia atkreipti dėmesį ir į alternatyvas. Ponas Prodė, ačiū pirmininkė. Aš pritariu daugeliai, daugeliui kolegų išsakytų pastebėjimų ir aš taip pat norėčiau išsakyti perspėjimą. Nes rasti šaltiniai labai greitai uh, E, yra išnaudojami, o suskaldyta oliena ir toliau skyla po to, kai dujos jau išgaunamos. Tai tapo tarsi mada, skaldytų uolas tapo mada, o paskui o iš uolų, sus, suskaldytų uolų toliau skverbėsi įvairios kitos dujos. Ta oliena toliau skyla ir tai gali turėti tikrai rimtų pasiekmių. Aš nesipriešinu siūlymui iš principo, bet siūlau atlikti palyginimą, šį metodą palyginti su kitais dujų gavybos metodais. Pavyzdžiui, prisiminkime žemės ūkio atliekas arba miškininkystės atliekas. Ir kokie plotai naudojami energijos gamybai, suvoksime, kokie, už, kokie užteršti tie plotai yra ir ten esančios medžiagos net netinka biomasės gamybai, tai suvoksime, kad švaistoma daugybė energijos. Ir todėl vargu ar apsimoka gam... pasirinkti skalūno dujų gavybą tokia tokiu metodu, tokiais mastais. Nemanau, kad reikėtų rinktis tokią ardomojo poveikio, e, tokį ardomojo poveikio metodą, kuris turėtų pražutingo poveikio mūsų planetai. Junktinėse valstijose jie tai savo gali leisti, nes gyventojų tankumas yra daug mažesnis, tačiau Europoje padėtis yra kitokia. Ir tai yra dar vienas svarbus aspektas. Mes turime būti nepaprastai atsargus. Pirmininkė, ačiū. Kreipiuosi į komisijos atstovą ir prašau kalbėti, kiek manoma, trumpiau, nes mes jau atsiliekame nuo pagal darbo atvarkę. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai kalbėsiu trumpai. Aš suprantu, kad jums reikia dar apsvarsyti paskutinį darbo tvarkės punktą. Komisija e, džiaugiasi šiuo pranešimu ir džiaugiasi parlamento susidomėjimus kalūno dujomis. Kaip žinote, Komisija taip pat labai e, aktyviai nagrinėja šį klausimą. Kas sakau, kad mes sveikiname šį pranešimą, e, tai juo džiaugiamės ypač dėl to, kad jame akcentuojama, kaip svarbu užbaigti vidaus rinkos kūrimą. Mūsų galva tai yra labai svarbus tikslas ta, tam, kad dujos taip pat ir iš e, ne, ne tik gamtinės dujos, bet ir dujos iš kitų šaltinių būtų prieinamos vartotojams džiugu, kad šiandienos diskusijose, kalbant apie skalūno dujas, šis, šios diskusijos e, siejamos su e, tikslais mažinti CO2 kiekį ekonomikoje bei 2010 strategiją. Kalbant apie tai, kiek vertos yra skalūno dujos, norėčiau pasakyti, kad Komisijos mokslinių tyrimų centras rengia didžiulę studiją šiuo klausimu ir ji neturėtų jį netrukus turėtų būti paskelbta. E, tikiuosi, kad tai bus padaryta dar iki vasaros atostogų. Daug buvo kalbėta apie diskusiją su piliečiais ir ar ši iniciatyva būtų primtina visuomenį, mes tai puikiai suvokame. Esame dėkingi už tai, kad Europos parlamentas e, tam skiria lėšas, nes šiuo metu rengiame studiją, kurioje bus nagrinėjami šie aspektai. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti, yra susijęs su šiltnamio efektą e, sukeliančias dujas ir kaip skalūno dujos palyginamos su kitomis dujomis. Kolegos dirbantis klimato direktorate e, rengia šiokią, tokią apžvalgą, kuri turėtų būti netrukus užbaigta. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, pamiršau poną Helmerį. Ačiū, pirmininkė. Mane tikrai nustebino, apstulbino, kad čia nebuvo, diskusijos nebuvo kalbama apie konkurencingumą ir energijos kainas, o didžiausias iššūkis Europoje yra Kinija ir Indija, kur e, pigiose anglį naudojančiose jėgainėse pigiai gaminama energija Ta pati daro Junktinės valstijos naudodamos kalūno dujas. Taigi visi mūsų konkurentai naudojasi pigiais dujų šaltiniais, o mes tuo tarpu toliau didiname savo energijos kainą, sutelkė visą dėmesį į alternatyvius energijos šaltinius čia slypi potencialas uh, užtikrinti konkurencinį pranašumą mūsų pramoniai. Tai yra vietinis pas mus esantis energijos šaltinis ir tai bus patikimesnis šaltinis nei vėjas. Ir kaip ir įprasta yra tų, kurie priešinasi Angliai dujoms, dabar jie priešinasi ir skalūno dujoms. Ir be abejo, ponė Sevel yra visiškai teisi, mes turime nepamiršti saugumo aspektų, turime e, išsklaidyti visuomenės būkštavimus, ypač visuomenės, nes vykdoma apgailėtinai negatyvi propaganda, e, kur, kuo ta užsima lobistai. Vienas iš kolegų kalbėjo apie žemės drebėjimą. Tai, tai panašus žemės e, plutos virpėjimai atsiranda eksploatuojant anglį, kasant anglį šachtose. Eila proprio 30 sekundį. Ačiū, ponė Cevela, jums vieną minutę. Tai ilgas pranešimas, bet gal galite viską sutraukti į 50 sekundžių, nes mes tikrai viršėjome pasisakymui skirtą laiką. Ačiū. Buvo išsakyta daugybė įdomių minčių ir, žinoma, tai susijęs su įvairiais techniniais aspektais ir reikėtų laukti specialistų paaiškinimo. Dabar negalėsiu to visko aptarti ir, ir be abejo negalėsiu to padaryti per pusę minutės, bet padarysiu tai kitą progą. Taigi, me, reikia eksploatuoti skalūno dujas, nes kitaip na, prisiminkime, kaip tai paveiks pramonės padėtį. Žinoma, mes žvelgiame į visus kolegų išsakytus būkštavimus. Taip pat noriu pasakyti, kad mm, Europa turėtų pasi, iš, išnaudoti tuos energetinius išteklius, kurie turi, kurios turi, kurie yra vietiniai, žemynė. Uh, Ir manau, kad tai yra įmanoma ir tai yra įmanoma užtikrinant ir visuomenės sveikatos interesų apsaugą. Tačiau tik turėdami visą informaciją turė, galėsime ap, apsaugoti savo gyventojus. Ir žinoma, mes nebe, nenorime. Uh, sukurti pavojaus veiksnių žmonėms. Tik turėdami visą informaciją galėsime dirbti toliau. Konkludia. Ačiū, sako pirmininkė. Pakeitimai iki gegužės 12 vidurdienio. Šio klausimo svarstymas baigtas ir pername prie kitą klausimą. Atsiprašome dar kartą pono Franko. Kalbėsime apie aplinkos ir klimato politikos programą. Oui, merci, euh, madame la présidente. Je vais essayer d'aller vite, mais je... Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, bet manau, kad šiai naujai live programai reiktų skirti šiek tiek daugiau laiko. E, pristatysiu nuomonės projektą, siūlau 19 pakeitimų. Šis klausimas labai orientuotas į aplinkos apsaugą. Mes esame pramonės komitete ir mes konsultavome su regioninės politikos ir biudžeto komitetais. Čia būtų specifinis konkretus aplinkos apsaugai skirtas instrumentas 2014-2020 metais. Life jau įrodė savo veiksmingumą, nors galbūt dar reiktų geriau E, padidinti tą efektyvumą, pavyzdžiui, Natūra 2000, Life Natūra. Ir Life programa galėtų būti naujų idėjų šiltnamis, didesnio dėmesio skirimo aplinkos apsaugai ir atitinkamų europinių teisės aktų įgyvendinimui. Nauja programa, kurią siūlo komisija, atitinka e, dabartinio laikotarpio iššūkius aplinkos apsaugos srityje ir siekius klimato srityje. Paminėsiu pagrindinius nuomonės aspektus. Pirmiausia, tai yra integruotųjų projektų pasiūlymas, tai mm, naujos programos esmė. E, čia kalbame apie klimato projektus, orientuodamiesi į E, bendrijos fondų, e, valstybių narių lėšų ir papildomų biudžetinių ir privataus sektoriaus investicijų pritraukimą. Integruotieji projektai e, galėtų apimti ir įvairius vietos projektus susijusius su klimatu. Kaip tokie projektai galėtų veikti Čia reiktų e, e, neužmiršti papildomumo aspekto, kuris ne visose programuose atsispindi. Ir e, dėl visų LIFE programos projektų pažymėtina, kad komisija turėtų pagerinti patirties grįžtamumą ir siekti, kad šie projektai nevirstų uždarų ratų. Reikia, kad LIFE programa taptų e, tikra veikiančia programa. Toliau strateginis tikslas tai yra bioįvairovės apsauga, tai turėtų būti pagrindinis siekis, bet čia reiktų išplėsti prioritetus ir juos įtraukti veiksmus skirtus kovai su triukšmu, su e, skirtus miesto aplinkai gerinti. Komisija taip pat paaiškino, kad reikia e, skiria dėmesį ir jūriniai, mm, jūriniai, bu, jūriniams buveiniams ir jūro aplinkai. Manau, čia e, reiktų tam taip pat skirti daugiau dėmesio. Toliau trečiasis aspektas būtų inovacijos. Čia siūlau 12 12 pakeitimą e, skirtą eko inovacijoms ir e, siejantį su mūsų iniciatyvomis iki 2020 metų. Tai lėstų išbandyti naujas technologijas e, klimato ir aplinkos apsaugos rytise. Tai leistų labiau dalyvauti šioje veikloje įvairioms įmonėms, taip pat ir smulkiam ir vidutiniam verslui. Toliau, tarp valstybinis bendradarbiavimas ir užjūrio įtraukimas. Čia galėtume įtraukti mūsų kaimininę šalis, taip pat ir viduržėmio jūros šalis, nes turime bendrus e, klimatos ryties uždavinius. Ir gaila, kad e, Prancūzijos mm, užjūrio teritorijos nėra įtrauktos į šios projektus, bet galėtume įgyvendinti tokius projektus užjūrio teritorijose, kai kalbame, pavyzdžiui, apie bio įvairovės išsaugojimą. Galiausia, sąnaudų finansavimo tinkamumas. Maničiau, kad reiktų pagalvoti apie PVM gražinimą ne tik LIFE programai, bet ir kitoms programoms. Ir dabar gerbiami kolegos, laukiu jūsų pasiūlymo. O kalbant apie nuolatinio personalo sąnaudas, reikia, kad jos būtų laikomos tinkamomis. Aš nepritarčiau komisijos pasiūlymui nedengti personalo sąnaudų. Manau, kad personalo sąnaudas turėtume dengti, nes tai padėtų išsaugoti darbo vietas ir tikrai prisidėtų prie LIFE programos įgyvendinimo. Dėkui kolegai. Dėkoju ponui Franko už tai, kad kalbėjote taip trumpai. Iš tiesų, jūs teisus, reiktų daugiau laiko šiom diskusijom, bet mes dar grįšime prie live programos, kaip mm, svarstysime pakeitimus. Toliau ponė Vambremt šešėlinė pranešėja. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Antra, norėčiau paminėti kai kurių papildomų aspektų. Pirmiausia, daugelis specialistų pritars man, kad svarbiausia yra finansavimas. Aišku, mes visą norime papildomų lėšų, uh, tinkamo finansavimo. Aišku, aš pasisakau už papildomą aplinkosaugos iniciatyvų finansavimą, bet galbūt reiktų į LIFE biudžetą pasižiūrėti kitų didesnių projektų kontekste mm, kaimo plėtros, kultūrinių mm, projektų kontekste. Toks būtų mano pirmasis pasiūlymas. Mes labai pritarėme integracijos idėjai taip pat ir fondų derinimo lėšų e, integravimo idėjai. E, reikia išsiaiškinti, aiškiai apsispręsti dėl PVM gražinimo ar negražinimo, dėl nuolatinio personalo sąnaudų padengimo. Vyriausybė, kuri įgyvendina LIFE programą, neturėtų tikėtis, kad vyriausybės darbuotojai valstybės tarnautojai būtų e, apmokami iš Europos biudžetų. Čia turėtume atskirti mm, valstybės tarnautojus ar valstybinių įstaigų tarnautojus ir nevyriausybinio organizacijų darbuotojus. Labai svarbu, kad mūsų komitetas e, rimtai žiūrėtų į bet kokius projektus, kurie skatina eko inovacijas. Tai yra labai svarbu. Ir manau, kad Mums reikia kuo daugiau inovau, inovacijų, ypač aplinkosaugos rytyje. Toliau kolega e, Fiona Hall. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Frankui už uh, pranešimą. Kalbėsiu trumpai. Taip, LIFE programos gyvendinimas patvirtino jos gyvybingumą ir mes iš tiesų turėtume pagalvoti, kaip paskleisi daugiau informacijos apie LIFE programą, kad e, būtų išryškinti teigiami e, požymiai. Reikia taip pat pagalvoti, kad per kitą finansinę perspektyvą būtų išsaugotas bent jau LIFE programai skirtas finansavimas ir kad ši programa nepasimestų tarp kitų stambesnių projektų. Kitas dalykas, kad aš asmeniškai dar nesu įsitikinusi dėl integruotų projektų naudos. Girdžiu apie tai, dažnai girdžiu, bet e, man įdomu, ar tokiu būdu tiesiog nėra dubliuojamos atskiros programos, kaip kad buvo jau nutikę ir su LIFE programa. Ar pakankama yra specializacija. Todėl manau, kad jeigu mes labai išplėsime apriepti tai tiesiog prarasime tikslą. Ir galiausiai tikrai pritariu nuomoniai, kad kažkokiu būdu reikia susijęti su LIFE programa ir užjūrio teritorijas, nes daugelie užjūrio teritorijų biologinė yra įvairovė itin gausiai. Pavyzdžiui, Karibų regione yra tam tikrų a, salų, kurios nepatenka į LIFE programos a, skirsnį, kuriame kalbama apie veiklą su trečiosiomis šalimis. Todėl e, pranešėjo nuomonę, kad užsirio teritorijas reikia įtraukti tikrai labai remiu. Ačiū. Toliau ponas Kušė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją ir e, komisiją pateikus šį reglamento pasiūlymą. Tai yra tikrai nebloga pažanga ir pasveikinti su tuo, kad sukurta klimato veiksmų programa, kurios anksčiau nebuvo. Aš taip pat ypač džiaugiuosi 14 konstatuomosios dalies punktų, kur kalbama apie miškų apsaugą ir anglijas ir sugerimo galimybės. Taigi tai yra e, papildomas, e, papildoma priemonė. E, Pono Franko pranešime yra tikrai neblogų dalykų, mes palaikome kai kuriuos iš pateiktų pakeitimų, ypač įtraukti, pasiūlymą įtraukti užjūrio teritorijas, nes e, jose yra ypatingos e, faunos ir floros, ypač salų teritorijose, kurioms klimato kaita daro ypač ypatingą poveikį. Apie tai kalbama 10-ame, 11-ame straipsnėje. Ir taip pat įvedama ekologinių koridorių nuostata. Pone pranešėjau, aš, aš kaip ir jūs man laikau labai aktualiu kaštų teisėtumo klausimą ir taip pat sutinku su nuoroda į mažas nevyriausybinės organizacijas. Nu, numatoma 0,3 procentai bendrijos biudžeto šiam šiai programai. Tai ne, taip tikrai per mažai mes pagidautume daugiau. Ir aš apgailestauju dėl to, pasigendu, kad nekalbama apie um, žaliavų padėtį, apie uh, nykštančias žaliavas. Turime kalbėti apie, apie ekologinius aspektus, tačiau uh, vis labiau išeikvojamos žaliavos ir, ir jų lieka vis mažiau, tų pirminių žaliavų. E, taip pat, kalbant apie e, e CO2 vaidmenį, apie brandolinės energetikos vaidmenį ir padėtį. Taigi, iš principo, Pone pranešėjau, aš teigiamai vertinu jūsų pranešimą, bet nepritariu 16 konstatuosimos dalies punktų dėl anglies e, sugavimo ir saugojimo. Ačiū. Grazie, non ci sono altri shadow, ha chiesto la parola al collega Helmer, <laughs> penserà che io abbia un... Ačiū, ponas Helmeris prašė žodžio. Kalbėkite trumpai. Ačiū pirmininkė ir aš taip pat noriu pas, pasakyti pranešėję, kai kurie jos siūlymai dėl bio įvairovės yra tikrai įdomus ir juos reiktų paremti. Tačiau apgalėstauju, kad tiek mažai vietos pranešime ir biudžete skiriama m, mm, taip madingai. M, mm, Ža, žaliaja idėjai, tai yra klimato kaitai. E, ir mokslininkai kol kas iš naujo vertina savo teiginius dėl klimato kaitos. Ir čia noriu priminti vieno iš tos savokos gūrų mm, mintis. Jis prieš keletą metų teigė, kad e, klimato kaita nužudys žmoniją ir tik tai šiaurės ir pietų ašigaliuose liks pora žmonių. Šią savaitę jis, jis, jis pasidino naują knygą, kurioje teigia, kad viskas yra, mes neteisingai apskaičiavome, ne taip kaip, yra, kaip galvojome, viskas netai blogai, ir mes klydome. Ir nemažai e, siūlymų, kurie yra keliami šiame, teikiami šiame parlamente, yra neteisingi ir kartais mes suklystame. Ačiū, noriu padėkoti visiems, pirmininkė taip pat dėkoja vertėjams. Ir dabar žodis komisijos atstovams. Ir po to ponui Franko. Mm, aš komisijos vardu atstovauju aplinkosaugos direktoratą, mano kolegė kalbės kitus klausimus. Noriu padėkoti komisijos vardu pranešėjai Franko už šį pranešimą, taip pat per, pasisakusiems parlamento nariams ir aš norėčiau akcentuoti keletą dalykų ir sureaguoti į kai kuriuos klausimus ir kolegiai Kvin sutiksiu žodį. Atsiprašau, jūs turite tik vieną minutę pasisakymui, sako pirmininkė. Ponas Franko akcentavo kai kurios dalykus visų pirma integruotas projektas, kaip ir e, akcentuota LIFE programai skiriama labai nedaug iš bendrijos biudžeto, 0,8 procentų. Ir komisija mano, kad LIFE programa kaip, kaip šalia kitų programų, egzistuojančių šios įtyrė, yra, jos ateitis yra svarstoma ir tikimės, kad bus, ji padės geriau parengti kitus aplinkos saugos teisės aktus. Ir, ir e, kai teikiamos kitos priemonės e, e, daugiametėje finansavimo programoje, pavyzdžiui, iš sanglaudos fondų siūloma kai ką finansuoti ir komisija mini tą LIFE programą, kalbėdama apie kitas programas, pavyzdžiui, žemės ūkio programas ir visa, dėl viso to dar deramasi daugiametės finans, dėl, dėl daugiametės finansavimo programos. Kalbant apie, apriepti, apie šio projekto apriepti, apriepti e, buvo minėti, pažiūrėjau, tokie dalykai kaip, kaip uh, triukšmo aspektas, e, urbanistinė aplinka, Dar noriu priminti, Dar kartą noriu priminti, kad jei biudžetas programai numatomas yra nedidelis, kuklus, jie, ir todėl negalima tikėtis apimti jie daugybės klausimų. Ir noriu tą patį pasakyti, kalbant apie užžiūrą teritorijų apriepti. Jos neminimos LIFE programoje. LIFE programos tikslas, kaip jūs ir minėjote, padėti užtikrinti ES teisės aktų gyvendinimo užtikrinimą E, užžiūrio teritorijos, kiek jos įgyvenęs teisės aktus, gali tikėtis naudotis šią programą. Aš nesileisiu smulkmeną šiuo klausimu ir nemanau, kad būtina, absoliučiai būtina minėti tas teritorijas šiame reglamente. Kalbant apie kaštus, norėčiau apie kaštų pagristumą, Noriu dar kartą pasakyti, kad dabar vyksta dėrybos dėl e, finansavimo, dėl numatomo trimečio finansavimo. Ir tokia kainuos e, atsirandantis nuolatinis personalas, kuris užsijims šios programos įgyvendinimu. Atsiprašau, ponė Kvin, sako pirmininkė, at aš tikrai rimtai prašau jūsų atsakyti į pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų klausimus raštu, nes turiu sutikti žodį dar pranešėjui, tačiau dėje dėl to, kaip vyko diskusija, aš taip esu priversta pasielgti. Galbūt galėsite atsiųsti atsakymus raštu, dabar žodis ponui Fra. Lestauju dėl tokios situacijos. Noriu padėkoti kolegoms ir komisijos atstovams už pozityvų vertinimą. Noriu patikinti kolegas, kad integruotas, šis integruotas projektas nepakeičia, nepanaikina kitų projektų, tai tiesiog suteikia galimybę mums dirbti kitaip. Ir mes galime tikėtis tokio papildomo efekto uh, LIFE programos poveikio ir kitų programų gyvendinimui. Ir, ponė pirmininkė, aš pritariu uh, toms visoms žaliosioms uh, obsesijoms kurios buvo minėtos. Allora, vi ringrazio. La data Pirmininkė, ačiū. Išvados buvo gana trumpos ir optimistiškos. Pakeitimus reikia įteikti iki į balandžio 26 vidurdienio. Šiuo posėdį baigiame. Koordinatorių posėdžio, susi... koordinatorių posėdžio sprendimai dėl numatomų vizitų E, kolegos vyksantis į vizitus e, informaciją gaus apie tai atmenčiomis dienomis ir taip pat bus atšaukta į išreikštus norus renkti praneš, pranešimus. Mūsų nuomonė. Vieną iš nuomonių renks socialdemokratų frakcija mūsų komiteto nuomonė, savos iniciatyvos pranešimas dėl sanglaudos fondų, regioninio fondo. Taip pat bus rengiamas socialdemokratų. Pirmininkė dar kartą dėkoja vertėjams. Ir atsiprašau, ponios Kvin, apgailestauju, kad ne, neturėjome laiko jums suteikti žodžio.